Right. Um, we, we had... Right, we better start, um, although there are not very many of us here. Pradėkime posėdį labas rytas, nors mūsų nėra labai daug. Where we got to? We're going to with uh, Hospital Martin 8.8. 8, 8, hang on. Yeah. No? Yeah. Right. So the first item... Pirmasis klausimas yra aštasis klausimas. Europos aplinkos ekonominės sąskaitos pranešimas, kurį parengė Hansas Peteris Martinas. Pranešiai, prašom žodis. Oh, good morning everybody. Labas rytas. Komisijos atstovas paklausė, kas atsitiks su mano visais pasiūlymais. Jis sakė, kad turime problemą, nes nes atrodo, aš esu vienintelis atstovas šioje salėje, komiteto atstovas, išskyrus jūs, ponė pirmininkė. Taigi, norėčiau pasakyti keletą esminių dalykų ir, aišku, nenorėčiau daryti tos klaidos, kurią daro katalikų kunigai. Tiesiog e, neprisimti atsakomybės ir dėl to e, žmonės mažiau lanko bažnyčią. Taigi šiandien ryteidamas į šį posėdį pagalvau, kad tai bus tokia tipiška akimirka, e, kuomet jūs manęs klausite arba apskritai savęs klausite, kodėl auga piliečių nepasitikėjimas politika, nepasitikėjimas politikais. Ir aš galėčiau pateikti tokį klasikinį atsakymą. Mūsų politikoje yra vienas dalykas, kuris iš esmės daromas ne taip. Ir ta, ta klaida yra tai, kad mes nedarome to, ko iš mūsų tikisi mūsų rinkėjai. Čia reikia kalbėti apie lyderystę ir apie tai, kaip gerai veikianti Europos Sąjunga, kokioje srityje ji galėtų nugalėti kitas struktūras, kur yra Europos Sąjungos privalumai ir kur e, mes, remiantis mūsų istoriją, esame pažengę toliau. Aišku, mes turime ir kažkokių trūkumų. Ir kas yra esminiai elementai to, kas dabar galėtų sudominti nu, jaunasias kartas politikoje. Aš esu įsitikinęs, kad būtent e, dabar mes nagrinėjame temą, kuri iš vienos pusės reikalauja labai daug mūsų atsakomybės, o iš kitos pusės su, suteikia mums galimybę pažengti toliau negu Europa. Tai yra, uh, pažengti šiek tiek um, labiau link didesnės atsakomybės. Pone pirmininkė, e, mes jau ankstesniuose posėdžiuose e, kalbėjome apie, apie statistikos svarbą ir mes dažnai kalbėdavome apie statistinius duomenis kaip apie kažkokį papildomą, nebūtinai reikalingą elementą Ir e, kalbėdami apie Eurostatą, mes matėme, kad mūsų darbo pagrindas vis tik yra duomenis. Ir jeigu mes negalime pasitikėti tais duomenimis, nesvarbu dėl kokios priežasties, ar dėl to, kad jie yra nepilni, ar dėl to, kad e, neišsamus, ar dėl to, kad jie eina truputį kitą linkmę, negu mums reikia, tai tuomet yra problema. Na, o dabar pereisiu prie savo nuomonės. Kaip jau minėjau, aš galvoju, kad e, šiam parlamentui ir šiam komitetui tai būtų klasikinis toksai atvejis, kad mes parodytume kažkokią ateities perspektyvą ir pasakytume, kad mes kažką supratome. Ir kągi mes turėjome suprasti, kad mes turime e, remtis remtis ne tik statistiniais duomenimis, nes jeigu mes siekiame kokybiško augimo, kokybiškos plėtros, pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį, aš esu užaugęs prie Bodensė. Ir buvau žiemą pripratęs, kad būtų sniego, o dabar sniego iš vis nebėra. Ir aišku, tai yra susiję su klimato kaita. Tai reiškia, jeigu dabar aš noriu patirti savo vaikystės įspūdžius, kurie buvo e, prie Bodenzė ežero, kai aš galėjau slidinėti, aš turiu važiuoti 50 ar 100 km toliau. Ir tai reiškia, kad vėlgi reikia naudoti kūrą, kuris yra brangesnė, pabrangęs, lygiai taip pat kaip ir e, automobiliai pabrango, taigi mes matome tą ekonomikos vystimasi, augimą. Tačiau ta bendra ekonominė sąskaita, kurią mums bando pristatyti komisija po įvairių nevyriausybinio organizacijų ir pilietinių iniciatyvų e, akcijų, e, Taigi dabar mes tarsi turėtume galimybę pasakyti taip, mes supratome, ko iš mūsų tikimasi, mes norime siekti pažangos, mes norime e, savo darbus grįsti ne tik dabar esančią situaciją, tai yra ekonominė krizė, mes norime e, kitokios pažangos, platesnės pažangos ir čia mes galėtume remtis įvairiais moduliais, e, žiūrėdami į į vairius susitikimus, e, pavyzdžiui, su Kinijos atstovais, tai tuomet matome, kaip jie e, stebisi, kad yra tiek žaliųjų plotų Europoje dar. Taigi mes turime kalbėti apie naują gyvenimo kokybės ir pažangos formą. Aš manau, kad mes iš tiesų įvairiose sritise turime e, parengti įvairius modelius, tai yra devintas pakeitimas susijęs ir su aplinkos modeliais, išteklių naudojimo moduliais ir taip toliau. Taigi manau, kad mes turime būti drąsus ir ryštingi ir turime pasakyti taip, mes turime e, padaryti daugiau negu iki šiol padarė valstybės narės. Nesvarbu, kad tai kainuos. Aš manau, kad e, mes Europos institucijose turime pakankamai personalo, kuris galėtų padėti siekti tos pažangos. Ir jeigu mes kalbame apie tokį nuobodų dalyką kaip statistika, vis tik reikia pasakyti, kad statistiniai duomenys gali būti labai svarbus bendram ES projektui. Ačiū. Um, Ačiū žvalgausi šešėlinių pranešėjų. Prašau. Tack för ordet. Till att börja med så ser jag positivt på att genom denna... Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad labai teigiamai vertinu tai, kad dabar bandome sukurti aišku pagrindą ir teisinį pagrindą ir įvertinti e, aplinkosauginį ekonomikos vystimosi aspektą. Manau, kad tą turėjome padaryti šiek tiek anksčiau, todėl dabar turėtume pagreitinti visus įmanomus procesus. Ir dabar e, sva, dabar yra padarytas tik pirmas žvi, žingsnis. ES strategija 2020 kalba apie aplinkosauginį tvarumą ir manau, kad neužtenka e, tik tai pakeisti prieigos prie ekonominių duomenų. Mums reikia šiek tiek platesnio pagrindo ir kuris apimtų įvairius aplinkosauginius aspektus. Taigi mes turime pagerinti su aplinkosauga, su ekologija susijusius duomenis, kad galėtume į savo ekonominės analizės visuomet įtraukti aplinkosauginį faktorių. Todėl yra būtina e, siekiant ekonomikos pokyčio ir jos virsmo žaliaja ekonomika yra e, būtina kažką daryti ir praplėsti aplinkos sauginę perspektyvą. Manau, kad kalbant apie tokias aplinkos sauginės analizės, mes galėtume e, susidaryti geresnį vaizdą, pavyzdžiui, ir apie tai, kas vyksta valstybėse narėse, kokie, kokios politinės iniciatyvos veikia, o kurios nėra tokios veiksmingos. Hans-Peter Martin prisiū, pasiūlytos mintis yra labai svarbios ir jis pabrėžia, kad yra įmanoma įtraukti aplinkosauginę dimenciją. Tačiau man atrodo, kad e, turime išnagrinėti dar vieną klausimą. Mes turime kalbėti apie tvarios statistikos sistemą. Ta ir siūlo pranešėjas ir manau, kad tai ir būtų teisingas kelias. Toliau kitas dalykas, kurį turėtume nagrinėti, tai yra klausimas, kaip mes, turėtume, kaip mes galėtume užtikrinti e, išaugusi išteklių e, poreikį ir jo patenkinimą. Ir man atrodo, kad visų pirma mes turime investuoti į geresnius statistinius duomenis. Taip pat man atrodo, kad mes turėtume nagrinėti klausimą, kaip aplinkosaugos klausimai e, turėtų konkrečiai būti įgyvendinami e, įvairiose ES politikose. Man atrodo, kad tai yra pagrindinė ES 2020 e, mintis. Ačiū. Thank you, uh, Philippe. Ačiū. Filipai. Thank you, Chair. Uh... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, Aš ne iš karto e, padėkosiu pranešėjui, kaip įprasta, bet pakalbėsiu apie tai, e, kiek mūsų čia yra ir kodėl mes čia turėtumėme būti. Ar mes tikrai rimtai e, traktuojame savo darbą? Juk narių dalyvavimas atspindi politinę valią ir pasiryžimą dirbti taip, ta kryptimi, kurią pristatė Hansas Peteris Martinas, aš ar tikrai tos politinės valios užtenka, mane tai neramina. Galime sakyti, kad statistiniai duomenys yra nuobodus dalykas, kaip jūs sakėte. Bet tai yra nuobodu tiems, kurie nori užsiminėti politinę veiklą neskaičių ir faktų pagrindu. O aš beveliu veikti būtent taip, užsiminti politiką faktų ir skaičių pagrindų, kad, turėt, kad paskui žinotumėme, kur eiti, nes pagrindas yra vienas. Šaran, žinau, kad ir tu esi dirbusi toje srityje, jog na, visada gali apskaičiuoti, ko tikėtis, jeigu neapskaičiuoji, tiesiog negauni to rezultato. Ir galima apskaičiuoti poveikį aplinkai. Mes norime mažinti augimo daromą aplinkai daromą poveikį. Bet kuomet norime apimti daugiau, užtikrinti didesnį BVP augimą, paprastai neturime reikalingų duomenų ir mes negalime paremti politikos tais duomenimis. Ir kalbant apie šį pranešimą, turiu keletą pasiūlymų jo autoriui ir noriu padėkoti jam ne tik už jo parengtą pranešimą, bet ir už jo pasisakymą, nes aš beveik šimtų procentų palaikau jūsų išsakytas mintis. Mes palaikysime balsuojant. Dar vienas dalykas, kurį noriu akcentuoti, galbūt jums pasirodys mano komentaras ne į temą. Kaštai. E, nieko nėra nemokamo Jeigu norite tikrų duomenų, faktų, reikia pasistengti, kad tuos duomenys surinktumėme. Nesakau, kad reikia kurti papildomą didžiulį Eurostato padalinį, galbūt reikia pertvarkyti Eurostatą. Jeigu norime plėsti statistinių duomenų kiekį, Tai reiktų pasidomėti, kaip tai padaryti. Žinoma, reikia paisyti kaštų, reikėtų užtikrinti, kad tai kainuotų kiek įmanoma mažiau, bet aš nesakysiu, kad tai labai paprasta. Tikriausiai reikia neberinkti kažkurių domenų, kurie galbūt jau yra nebeaktualūs. Galiausiai aplinkosauginės sąskaitos yra tai, kas aktualu apimant daugiau nei BVP koordinatoriai Sharon ir buvo susitikę, ir Sharon buvo susitikę su Olirenu ir um, mes sužinojome įdomią žinę, kad nuo sausio pirmosios, kuomet bus teikiamas makroekonominės semestrinės apžvalgos, komisija planuoja įtraukti ir aplinkos sauginius kriterijus. Ir jie tikisi Komisija tikisi rinkti taip pat papildomus duomenis, ne tik apie finansinius aspektus. Ir tai yra geras žingsnis tinkama kryptimi. Manau, turime suteikti galimybę komisijai rinkti ir toliau tuos labai reikalingus duomenius. Taigi, Hansai, noriu padėkoti, jūsų iniciatyva tikrai labai įdomi, bet tie, kurie labiau domisi šią temą, turėtų skleisti žinę apie tai savo frakcijose, kad visos politinės frakcijos palaikytų šį pranešimą. Eh, Viki. Noriu išsakyti keletą pastabų, nes esu šešėlinė pranešėja. Atsiprašau, kolegos, kuris yra šešėlinis pranešėjas vardu. Taigi, teršėjas moka principas, turime jį įdėkti ir aplinkosauginės sąskaitos gali būti puikus būdas tai ir pat, tuo pasiekti. Uh, aplinkosauginių sąskaitų e, teikiamas privalumas, tai galimybė derinti įvairius aspektus, e, siekti bendrų aplinkosauginės politikos tikslų ir jis taip pat išvergia kai kuriuos trūkumus, kad nėra e, bendro modelio, kuris leistų įvertinti bendrai kiekybinius įdėktų priemonių ir jų kainos rodiklius. Taip pat reikėtų siekti, kad būtų mm, patvirtinti visuotinai priimtini standartai už es ribų. Atsižvelgiant į sunkę ekonominę padėtį ir biudžeto suvaržymus ES, gali būti, kad jūs mm, siūlysite perskirstyti lėšas iš jau e, egzistuojančių biudžete eilučių ir sukurti čia numatomą fondą. Uh, Ato, ačiū, atrodo, jau visi pasisakė. Hansai, Peterį, Martinai, ar norite atsakyti į komentarus? Taip, ačiū, pirmininkė. Dėkoju už išsakytas pastabas. Būtų labai gerai, jeigu tai atspindėtų bendrą E, požiūrį į šį projektą. Iš tiesų, kaip žurnalistas, aš netgi būčiau toks drasus ir pasakyčiau, kad mes turėtume tai įvardyti tam tikrų būdų, tai yra, aš tai pavadinčiau, pavadinčiau tai Europos tvarumo statistika, vokiškai taip Nachhaltigkeit statistik. Norėčiau, pa, galbūt e, toks pavadinimas tiktų. Klausimas dėl finansavimo, aišku, turi būti aptarta, aptartas. Aš suprantu, kad e, Lamberto požiūrį ir Vicky Ford požiūrį. Ir vis tiek manau, kad mes turėtume galvoti apie plėtros dividendą, kur pasidėjo tie visi tarnautojai plėtros metu priimti į darbą, ką jie veikia. Todėl aš manau, kad būtų įmanoma, jeigu komisija norėtų ne vieną postą perkelti iš vienos vietos į kitą ir jeigu reikia specialistų, papildomų specialistų, Aš, aišku, tam pritarčiau. Kita vertus, reikia pasakyti, kad yra, kad yra tam tikrų tarnybų komisijoje, kurios tiesiog dirba savo darbą. Tačiau nebūtinai jos amžinai turi tą darbą dirbti. Ačiū. Dėkoju. Mūsų grafikas yra toks. Terminas pakeitimas, pakeitimams yra spalio pirma, svarstymas būtų 18 spalio, balsavimas komitete 26 spalio, e, kad aplinkos komitetas galėtų balsuoti 9 e, lapkričio, o po to plenarinėje sesijoje būtų balsuojama gruodžio mėnesį. Labai ačiū. Toliau periname prie devintojo klausimo - mokesčiai ir vystimasis. Bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis, skatinant gerą mokesčių srities valdymą. Nuomonės autorė yra ponė Pietikainen, tačiau ji negalėjo atvykti į posėdį ir Saja pristatys e, pranešimą jos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Sirpa atsisakė, kad negalėjo atvykti į posėdį, nes Envi komitete vyksta balsavimas į ten. Todėl pasakys keletą žodžių jos vardu Šiame nuomonės projekte ji sveikina komisijos iniciatyvą ir mano, kad reikia e, reguliavimo sistema paremtų tarptautinį bendravimą mokesčių srityje. Jį pabrėžia faktą, kad per ilgą laikotarpį skurdžios šalis turėtų pakeisti uh, užsienio paramą savomis lėšomis. E, lėšomis iš, iš, išieškotomis iš mokesčių vengimo. Šioje nuomonėje komisija kviečiama taikyti griežtesnius kriterijus, nustatant e, lengvatinius mokesčių centrus ir siekti tarptautinio privalomo daugiašalio automatinio apsikeitimo mokesčių informacija, tokio susitarimo ir Taip pat jį mano, kad gero valdymo principai mokesčių srityje turėtų būti visų susidarimų dalis, kai ES valstybės narės yra partnerės tokių susidarimų. Manau, kad tai yra trys, keturi svarbiausi punktai šioje nuomonėje ir aš dabar mielai išklausyčiau jūsų atsakymus ir perteikčiau jūsų nuomonę sirpai. Ačiū. Ačiū, Viki. Aš dar kartą e, už kolegą pasisakysiu, kuris čia ne, kurio čia nėra, jis parašė išsakyti štai tuos dalykus. Jis mano, kad svarbu parengti kriterijus, e, apibriežti mok, lengvatinių mokesčių šalis, taip pat svarbu pripažįsti, kad besivystančios šalis turėtų įsivesti konkurencingos mokesčių dydžius E, ir taip pritraukti investicijas ir kurtų darbo vietas. Taip pat e, svarbu pripažinti, kad e, mažesni importo mokesčiai yra palankus priekybai. Tai padeda sukurti, skurti labiau subalansuotas mokesčių sistema. O vystimosi ekspertai dažnai sako, kad besvystančios šalis dažnai pasiremia tik tai parama iš išorės ir taip e, nėra suinteresuotos bandyti gauti pajamų iš savo mokesčių. E, ponas Lambert, e, ponas Gigold. Labai trumpai, labai ačiū už nuomonės projektą. Aš manau, kad jis parengta gerai. Keletas svarbiausių dalykų, kurie buvo keletą kartų jau aptarti, yra įtraukti. Aš manau, kad bent jau vokiškame vertime septintas punktas galėtų būti šiek tiek aiškesnis kad kalba ne, ne tik apie sąskaitų paskelbimą šalise, bet, tačiau, bet ir paskelbiant jas palyginintiną formą tarp šalių, apie ką kalbėjome anksčiau. Tokia vienintelė pastaba. Aišku, mokesčių dydžiai turi atitikti e, viešųjų gerybių lygį, kuris siūloma šalyje, tačiau neturime pamiršti šioje diskusijoje kad kai kuriuose, sritise, kai kuriuose pasaulio regionuose e, ir taip e, mokesčių konkurencija vyksta, todėl Vikiai pasakyčiau, kad daugelį pasaulio regionų transnacionalinės korporacijos investuodamas besivystančiose šalise tikisi, kad bus įmamas nulinis pelno mokestis. Taigi šioje diskusijoje turėtume analizuoti skirtumus tarp formalių nominalių mokesčių dydžių ir tikrovės. O tikrovėje e, susidurime su artimais nuliui e, mokesčiais. Aišku, kad jūs turbūt nenorėjote už tai pasisakyti, todėl problema besivystančiose šalise yra, kad šiuo metu jos negali e, imti netgi kuklių mokesčių dėl tokios didelės konkurencijos, dėl laisvos prekybos zonų plėtimosi, todėl Jeigu pradėtume tokią diskusiją, tai, tai turėtume darytume, daryti subalansuotai. E, Reikalautume tik konkurencingų mokesčių dydžių, kurie taip egzistuoja maždaug tūkstantyje specialių zonų, e, kur vyksta tiesioginės užsienio investicijos besivystančiose šalise. E, pirmininkė, nematau, kad dar kas nors norėtų kalbėti. Atsiprašau, ar norėjote kažką pasakyti? Ačiū už pastabas, aš jas perduosiu. Ponas Lambertsas norėjo dar pasisakyti. Norėjau pridėti keletą pastabų. Nuomonėje kalbama apie ataskaitas pagal šalis. Manau, kad ši prievalė turėtų būti taikoma visoms bendrovėms, kurios veikia transnacionalių pagrindų, ne tik tos, kurios yra listinguojamos. Taip pat nuomonėje nepaminėtas pasaulinis užsienio prekybos e, balansas. Tai yra finansinių, finansinių sandorių mokestis, tačiau galbūt jį reikėtų paminėti čia. Ačiū. Mes perduosime nuomonės autoriai šias pastabas. Toliau pernaima prie dešimtojo klausimo tai yra Europos investicijų bankų suteikiama ES garantijų, garantija paskolų ir paskolų garantijų suteiktų projektams ne ES nuostoliams atlyginti. Tačiau kol kas nėra nuomonės autoriaus. Pone Asai, norėčiau išgirsti, koks yra grafikas ankstesniam klausimui. Iš tiesų, terminas pakeitimams yra spalio ketvirta pakeitimų svarstymas 26 spalio, balsavimas ekonomikos komitete 8 lapkričio, kartu ir pagrindinėme komitete bus, e, kuris yra Envi, ne, vystimosi komitetas. Įvyks jame balsavimas gruodžio 9, o plenarinės sesijos šis klausimas bus teiktas kažkada vėliau po to. Taigi dabar reikėtų keletą minučių palaukti, kol ateis ponas Kutaš. Uh, Atrodo, kad jis pristatys. Jis turi kažką pristatyti kitur ir tai nėra tiesiog atsileidimas dėl to, kodėl jo čia nėra dabar. Right. Um, we can now resume. Um, as a... Tęsame darbą. Kaip jau minėjau, pranešėjas pageidaujamas daugiau nei viename komitete, bet jis atvyko pas mus. Ir kalbėsime apie Europos investicijų bankui suteikiamą ES garantija paskolų ir paskolų garantijų sutiktų projektams ne ES nuostoliams atlyginti. Atsiprašau, kad aš vėlavau, bet aš turėjau pristatyti pranešimą, kitą pranešimą kitame komitete. Šiame naujame sprendime siūlomi e, aspektai, mano galva, yra palaikytini. Siūloma padidinti EIB galimybės dirbti aplinkosaugos srityje ir tvariame transporto sektoriuje. Tikslas yra užtikrinti, sumažinti klimato kaitą. Taip pat taip tuo suteikiama Europos investicijų bankui galimybė uh, stebėti ir kontroliuoti projektus, kur panaudotas e, toks finansavimas. Taip pat akcentuojame MVI E, vaidmuo e, vietos ekonomikoje, taip pat kova su, su nedarbu, bei technologijų ir žinių perdavimas iš ES trečiosioms šalims. Europos investicijų bankas turėtų užtikrinti, kad šiame sprendime išdėstyti tikslai būtų akcentuojami visose projektuose, kurie vykdomi su šio banko dalyvavimu. Taip pat reikia kalbėti apie globalinį finansinių institucijų bendradarbiavimą, EIB neturėtų imtis vykdyti tokių finansinių operacijų, kurios vykdomos mokesti. šalise, kur taikomos mokestinės lengvatos. Taip pat pagal šį sprendimą EIB e e priimami sprendimai turėtų būti vieši. Esu pasirengęs išklausyti kolegų nuomonių ir komentarų ir išsiaiškinti, ar galime dar labiau patobulinti šį pranešimą. Ačiū. Ačiū. Ar dar kas nors, nor, ar kas nors norėtų pasisakyti? Svenai, prašau. Well, uh, first of all, uh, to... Visų pirma, noriu padėkoti biudžeto komitetui už gerai parengtą dokumentą. Ir dėkoju ponui Kutaš už gerus e, pasiūlymus, kurie patobulina šį pasiūlymą dokumentą. Turiu tik tai keletą pastebėjimų. Mes niekam neprieštaraujame, mums tinka šis dokumentas, bet norėtume papildomų kai kurių pakeitimų. Pavyzdžiui, septintajame punkte ir devintajame. E, lengvatinių mokestinių zonų apibrėžimas bre, pagristas ESBO sąrašu. Tačiau, kaip žinome, tas sąrašas dabar yra tuščias, nes pagal tą organizaciją siūlomas lengvatinių mokestinių zonų. Lengvatinis mokestinis zonos praktiškai išnyksta, nes tas apibrėžimas yra labai lankstus. Ir turime taip pat kalbėti apie uh, automatišką keitimąsi informaciją Europoje ir turėtumėme ypač atkreipti dėmesį į valstybės, kurios nebendradarbiauja už ES ribų, keičiantis informaciją ir kurios ir yra tokios e, lengvatinių, lengvatinių mokestinių teritorijų valstybės. Dar vienas dalykas. Manome, kad yra gerai, jog EIB vis labiau akcentuoja na, našių projektų finansavimą. Tačiau EB pasitraukė iš netvarių projektų finansavimo, taip pat projektų, kurie skirti netvariems gaminiams. Daugiau apie tai nekalbėsiu, bet mes pateiksime keletą pasiūlymų keletą pakeitimų ir norėčiau juos su, jais, su jumis aptarti ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti ir kad tam, tiems pasiūlymams sulauksime daugumos palaikymo. Ačiū. Okay. I'll play at being LD shadow, which I'm not. Um, I, I think that it, it... Man atrodo įdomi mintis keisti mokestinių lengvatų teritorijų apibrėžimą. Bet nežinau, ar esu pasiruošusi eiti tą kryptimį, kurią siūlo Svenas. Ir reikia pasakyti, kad mes ES dar tokio apibrėžimo nesame parengę. Ir todėl, na, aš neįsivaizduoju, kaip mes galėtume globaliniu mastu raginti tą apibrėžimą keisti, kad mes neturime jo ES viduje. Nes reikia išsiaiškinti, kur mes norime, koks yra mūsų tikslas. Aš e, nes, neplanavau komentuoti šio klausimo, bet aš manau, kad reikės parengti apibrėžimą. Aš visiškai palaikau jūsų siūlomą kryptį, bet reikia išsiaiškinti, koks yra mūsų galutinis kelionės taškas ir tada kalbėti apie tai, kaip jį pasiekti. Ir sąrašo tokių teritorijų nėra, nes. Mm, Nes reikia nepamiršti, kad reikia atitinkamų technologijų, informacijos, duomenų bazių, kad būtų galima tą E, klausimą išspręsti. Dar kas nors nori pasakyti, ponas Kutaš? Ačiū, pirmininkė. Nežinau, ar yra kas nors iš AIB, nes jeigu jau diskutuojame, tai būtų geriausia išklausyti banko atstovų nuomonę. Jei nėra, dėkoju ponui Gigalt. Esu pasirengęs atvirai dirbti ir norėčiau, kad rastume šių mokestinių lengvatų teritorijų apibrėžimą ir, na, esu pasirengęs to sprendimo ieškoti. Ačiū dar kartą. Ačiū. Žinoma, turėsime galimybę užduoti klausimų investicijų banko, Europos investicijų banko, banko pirmininkui po dešimties minučių. Tuo tarpu ponas Stoiris. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai ne visiškai susijęs su šiuo pranešimu, tačiau su mokesčių lengvatų šalimis. noriu pasakyti, kad e, tai svarbu piliečiams, kurie gyvena mūsų šalise. Pats laikas Europos institucijoms pagalvoti atidžiai apie šią problemą. Yra pasiūlymas, kuris nuolat atsiduria ant mūsų stalų, tai yra e, ir pasiūlymas visą laiką atmetamas, tačiau šį pasiūlymą remia piliečiai. Tai yra pasiūlymo esmė tokia yra šalių, kuriuose e, yra mokesčių lengvatos ir tos šalis nesutinka susitarti su ES ir siekti skaidrumą. Man atrodo, atėjo pats laikas pagalvoti, ar nebūtų įmanoma sustabdyti visų bendrovių registruotų tokiose šalise veiklą ES, jeigu jos to šalis neturi sustarimo dėl skaidrumo su ES. Tai būtų priemonė, kuri iš dalies padėtų spręsti, patenkinti piliečių reikalavimus. Noriu pasakyti Jums, kad yra daug bendrovių, kurios yra e, registruotos tokios šalise, kur yra mokestinės lengvatos, jos vykdo sandarius, keičiant e, bendrovino savybę, realizuoja kapitalo prieaugį, o šalis, kurios, kur, kurios iš tikrųjų užsima veikla, negali imti jokių mokesčių. Tai nėra sąžininga. Svenai. Aš manau, būtent e, tokios pozicijos turėtume ir laikytis. Žinoma, galima galvoti apie sankcijos e, laiką, bet e, turi, turi būti tam tikra sankcija. Aš visiškai pritarčiau tam. Bent jau Vokietijoje yra įstatymas, kuris e, numato sankcijas lėšų pervedimui į lengvatinių mokesčių šalis. Problema yra, kad e, sąrašas tokių šalių yra pagrįstas EBPO sąrašu, kuris yra nulinis. Todėl problema yra su lengvatinių mokesčių šalies apibrieštimi. Po to galima aptarinėti e, sankcijų klausimą e, ir jo dydį, sankcijos dydį. Aš manau, kad tokios pozicijos galime laikytis, kad e, yra neprimtina, jog kai kurios šalis tiesiog piknaudžiauja e, atvira kapitalo rinka, kad leistų tiesiog kai kam išvengti mokesčių. Ir paskutinė pastaba, tai yra e, mokė, mokesčių lengvatinių mokesčių šalis e, yra angliškai haven, tai yra nieko bendro neturi su heaven, su dangumi, su e, rojumi. Atsiprašau, kad bandau čia tokį subtilų skirtumą išdėstyti. <clears throat> Na, tas lengvatinių mokesčių šalis yra galbūt ir rojus kai kam. E, manau, kad čia yra bendra diskusija, čia galbūt niekaip nėra susijęs su pono Kutešo pranešime. Apie tai šiek tiek kalbėjome Dominičių pranešime, tačiau kol nepatvirtiname jokio sprendimo šią linkme. Galbūt kitą kartą e, galėsime žengti keletą žingsnelių šią linkme, kai bus rengiamas pranešimas šią temą vėliau. Man atrodo, dabar turime dar penkias minutės, kol atvyks e, Europos investicijų banko pirmininkas. Grafikas e, pono Kutaš klausimui. Pakeitimų terminas yra spalio 1, pakeitimų svarstymas spalio 18, balsuojame komitete 26 spalio. Toks yra dabartinis grafikas. Right. Um, thank you, colleagues. Kolegos, periname prie 11 klausimo mūsų darbo atvarkėje. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Europos investicijų banko pirmininku Filipu Meistatu, kuris yra taip pat ir direktorių valdybos pirmininkas. Noriu pasveikinti poną Meistatą ir prašau pristatyti per pastarosius metus nuveiktą banko darbą ir pristatyti jo veiklą ateityje, ypač apie vaidmenį prisidedant prie ES investicijų, didelių investicijų projektų ES. Taip pat mes rengėme savo iniciatyvos pranešimą apie e, Europos investicijų banko metinę ataskaitą. Pranešėjas yra ponas Kutaš ir esu įsitikinęs, kad jis tikriausiai pradės klausimų sesiją, kai išklausysime pono Meistato. Prašom. Labai ačiū. Pone pirminkė, gerbėjim parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėte mane pristatyti EIB darbą. turinėje kalboje norėčiau pakalbėti apie mūsų darbą Europos Sąjungoje daugiausia. Kaip sakė pirmininkė, kalbėsime apie tai, ką galime padaryti, kad padėtume Europos Sąjungai ekonomikos fronte. Noriu pateikti preliminarias, dvi preliminarias pastabas. Pirmiausia, noriu pabrėžti puikų bendradarbiavimą su jūsų komitetu formaliai, kalbant pagal sutartį, Europos investicijų bankas neprivalo atsiskaityti parlamentui. Tačiau aš manau, kad tai yra akivaizdu, kad tai reikėtų daryti, atsižvelginti tai, kad mes esame Europos institucija ir turime remti Europos politiką. Todėl natūralu, kad iš mūsų tikimasi, kad mes atvyk, pa, sustiksime su Europos piliečių atstovais. Nesiniai atsinčiau Jums e, šešias ataskaitas pagal parlamento rezoliucijas ir galėsiu su Jumis detaliau jas aptarti. Prieš e, matau, kad šiandien savo E, darbo tvarkė turėjo klausimą apie Europos investicijų banko išorinės funkcijas. Apie tai šiandien nekalbėsiu, tačiau galėčiau atsakyti ir jūsų klausimus ir apie tai. Na, apie Europos investicijų bankų vaidmenį kovojant su krize. Galiu pasakyti, kad kai kilo krizė 8 metų pabaigoje, mūsų akcininkai, ES valstybės narės, mūsų paprašė, kiek įmanoma, padidinti mūsų paramą projektams, padidinti paskolų, paskolų apimtis, daugiausia trimis kryptimis konvergencijos rajonams, kovai su klimato kaita ir mažoms rytinėms įmonėms. Skaičiai, 9 e, metų skaičiai jums tikriausiai yra žinomi. Suteikėme 79 milijonus paskolų milijardus eurų paskalų, e, tai yra daugiau negu 8 metais, 70 procentų daugiau negu 7 metais, tai yra nemenkas padidėjimas. Iš jų 29 milijardai eurų buvo skirta konvergencijos regionams, 17 milijardų projektams, kurie tiesiogiai susiję su E, CO2 emisijų mažinimu ir galiausiai 12 milijardų buvo skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms per mūsų partnerius bankus. Taigi tiek apie skaičius 9 e, metais. Problema šiuo metu yra kaip nukreipti toliau mūsų darbą, kurią linkme. Turime įvertinti du veiksnius. Pirmiausia, malonu pasakyti, kad ekonomika Europoje atsigauna tam tikrų mastų, nors tas atsigaunimas yra ir gana trapus kol kas. Tačiau matome, kad eksportas e, vėl auga. Taip pat matome pirmosius rodiklius, kad atsigauna vidaus paklausa ne vienoje valstybėje narėje, tai rodytų, kad yra tam tikras e, tam tikrą klientų bazę, kuriai padėjome 9 metais, kuriai turbūt dabar nereikia jų IB e, paramos. 9 metais iš 79 milijardų eurų 42 procentai buvo skirta bendrovėms. Tai yra daugiau negu įprastai. Tai yra bendrovėms, kurios turėjo problemų gaunant finansavimą praėjusiais metais nes e, tradiciniai bankai nenori įskolina. Dešimtaisiais metais matome, kad situacija gerėja toje srityje ir bendrovės gali gauti finansavimą arba iš savo prastų bankų partnerių, arba iš kapitalo rinkos apskritai. Taigi, ta, tai daliai mūsų klientų nereikia tokios didelės mūsų paramos, mes galime mažinti tokių paskolų skirimą. Kitas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti, tai yra tai, kad mes negalime e, kelis metus šėlės e, taip aktyviai dirbti toje srityje, nes tam sunaudojamas e, kapitalas ir labai greitai pasiektume ribą, kuri yra įrašyta mūsų statute. Kaip žinote, yra, mūsų statutas yra sutarties priedė ir tam sakoma, kad negalime teikti daugiau paskolų negu 250 procentų mūsų kapitalo. Jeigu tokiu tempu e, dirbtume, tai pasiektume tą ribą ir turėtume didinti kapitalą, o mūsų akcininkai sako, kad galima didinti kapitalą, jeigu tai nieko nekainuoja mūsų biudžetams. Taigi, taip sakant, turėtume patys ieškoti papildomo kapitalo. Tai reikštų, kad mes neturėtume laiko E, kaupti atsargas iš pelno, nes turėtume finansuoti kapitalo didinimą. Taigi, tokiose aplinkybėse e, mes negalime tokiu mastu teikti paskolų kaip na, praėjusiais metais. Todėl mes turime nukreipti savo darbą į tokias rytis, e, kur mūsų indėlis būtų naudingiausias. Todėl mes su komisija galvojame, kaip EIB galėtų įgyvent, padėti įgyvendinti 2020 m. strategiją. Manau, kad yra labai svarbu Europos Sąjungai pas, įvykdyti šią strategiją. Man atrodo, kad analizė visiškai teisinga. Europa, europiečiams labai svarbu padidinti augimo potencialą, e, kurį lemtų našumo didinimas. O tam reikia daugiau <clears throat> pastangų skirti mokslams tyrimams, e, švietimui. Mes manome, kad EIB, dirbdamas kartu su komisija, sugebės padėti e, įgyvendinti šią strategiją. Su komisija diskutuojame apie tai, kaip, kokiamis priemonėmis galėtų EIB paskolos suteikti tam tikrą svertą biudžeto ištekliams. Iš esmės naudojame tuos pačius biudžeto išteklius, kad galėtume e, padaryti daugiau, derinant tai su paskolomis. Tokia, toks darinys e, sumažintų mūsų kapitalo reikalavimą. Nes jeigu negalime gauti tam tikros, daugiau negu tam tiek e, tam tikros paramos iš komisijos pusės. E, tai mūsų kapitalo reikalavimai pagal Bazilius 3 taisyklės e, priverstų mus pasiekti ribą labai greitai. Ieškome su komisija sprendimo ir ne, dirbdami kartu turėsime daugiau manevro laisvės. laisvės. Pailiustruosiu pavyzdžių. mes turime rizikos pasidalymo finansavimo priemonę moksliniams tyrimams. Iš esmės, tai yra išteklių sutelkimas iš Europos biudžeto pagal septintąją pagrindų programą ir EIB nuosavus išteklius. Taigi, kalbame apie 1 milijardą eurų iš 7 pagrindų programos kartu su 1 milijardu eurų iš EIB pelno sukaupdami šiuos išteklius. E, mes turime fondą, kuris leistų teikti paskolas riskingesniems pasiūlymams, kuriems e, paskolų, kuriems paskolų paprasti bankai turbūt neduotų. Kalbame apie projektus, kur manoma, kad yra tam tikrų panašumų, yra naudos, e, tačiau turime tam tikrą apsauginę E, pagalbę kartu sutelkdami lėšas su komisija. Taigi 2 milijardai eurų e, iš biudžeto ir iš EIB leistų suteikti daugiau kaip 10 milijardų eurų paskolų. Tai yra tik dalis e, sumos iš tiesų būtų galima suteikti paskolų dar daugiau. Taigi, va, e, štai toks e, pavyzdys apie svertą, kuris iš ES biudžeto. Jeigu mes vieni turėtume e, išduoti tiek paskolų, tai sunaudotų daugiau mūsų kapitalo. Tačiau dabar mes panaudojame mažiau kapitalo, nes dalį rizikos pasidalijame su komisija. Taigi kartu su komisija dirbame rengdami tokią bendrą priemonę, kuri turi būti gana paprasta, nenorime, kad kiekvieną kartą reikėtų išarnėti dviratį. Todėl mes e, sudarėme su komisija tam tikrą pagrindų sustarimą tokiems e, bendros rizikos priemonėms. Antra charakteristika yra ta, kad e, tokios paskolos turi būti atnaujinamos. Tai yra, jeigu projektas vyksta gerai ir galime atgauti tam tikrą dalį lėšų, tai mes, mes galime, mes turėtume daugiau lėšų teikti tolesnės paskolas. Kita vertus, tokios investicijos turi būti kaip katalizatorius, jos turi sudaryti galimybę pritraukti kitas viešas ar privačias investicijas kad galėtume sukaupti kaip galima didesnius investicijų srautus. Dabar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie vieną priemonių, kurią dar e, rengiame su komisija. Tai minėjo ponas e, pirmininkas Baroso, kalbėdamas apie e, sąjungos situaciją. Tai yra tam tikros obligacijos. Na, žinoma, ši krizė turėjo neigiamą poveikį projektų investavimui, projektų investicijoms valstybės narėse. Valstybės narės susiduria su biudžeto pribojimais, tuo pat metu yra didžiuliai poreikiai investuoti į infrastruktūrą per ateinančius kelis dešimtmečius. Iki krizės mums pavyko sukaupti tam tikrą privatų kapitalą, pritraukti privataus kapitalo nes ilgalaikiai investuotojai, pavyzdžiui, pensijų fondai arba draudimo bendrovės, e, pirko obligacijas, kurias išleido investicijų e, infrastruktūros projektų vykdytojai. E, jie domėjosi, buvo sudomėtomis obligacijomis, nes jų kredito reitingas buvo tinkamas. tačiau prasidėjus krizai tos obligacijos dingo, rinka apmirė. Taigi mes su komisija svarstame, kaip šią rinką atgaivinti vėl. Tai yra, kaip pritraukti privačias investicijas į infrastruktūros projektus. Todėl sukūrėme šią projektų obligacijų idėją. Tai nieko bendro neturi su Europos obligacijomis, kurios buvo ne vien kartą minimos. E, šie, šios projektų obligacijos būtų išleidžiamos bendrovės, kuri būtų įkurta šiam specialiam tikslui, tai yra speciali priemonė, skirta finansuoti infrastruktūros projektus. Na, o idėja čia yra ta, kad tos obligacijos turėtų būti pakankamai patrauklios, kad jas pirktų instituciniai investuotojai. Žinoma, 3A reitingų e, patrauklumas e, institucijams investuotojams yra tinkamas, nes jie gali pirkti tokias obligacijas. Tačiau paprastai investicijų projektai turi reitingą 2B geriausiu atveju. Tai kaip padaryti, kad tie projektai būtų pakankamai patrauklus instituciniams investuotojams. Apie tai kalbamės su komisija. Yra įvairių techninių būdų tai padaryti. Tačiau iš esmės viskas susiveda į tai, kad mes norime padidinti tokių projektų kreditinį reitingą. Taigi, jeigu čia dalyvautų komisija ir EIB, tai tuomet būtų galima pritraukti institucinius investuotojus. Pavyzdžiui, formulė, kokią mes bandome parengti pagal Europos 2020 metų strategiją. Ir pagaliau dar šiek tiek apie mūsų antrą prioritetą susijusius su 20 metų strategija, tai yra EIP darbas Europos Sąjungoje bus skirtas e, kovai su klimato kaita taip pat. Praėjusiais metais sakiau Jums, kad sutikėme paskolų projektams skirtiems mažinti CO2 emisijas. Tų paskolų dydis buvo 17 milijardų eurų. Mes ketiname ir toliau tęsti šį darbą. Valdyba yra sutarusi, kad reikia padidinti mūsų paskolų dalį paskolų skirtų šiems tikslams per ateinačius kelis metus. Nuo 20 procentų iki maždaug 25 procentų visų mūsų paskolų. Taigi tiek labai trumpai apie mūsų darbą ES, ponė pirminkė. Dar kartą noriu pabrėžti, jeigu turite klausimą apie mūsų darbą už ES ribų, nu, mielai atsakysiu į juos. That, that that we... Ačiū už šį pristatymą. Ir norinčiųjų pasisakyti sąrašas yra gana ilgas jau. Aš atsiprašau, nes turiu išeiti į kitą renginį ir pirmininkavimą perduosiu Jose Garcia Margajo vicepirmininkui, kuris toliau pirmininkus, bet labai ačiū už tai, kad atėjote ir aš atsiprašau, kad aš turiu išeiti. La palabra ahora al señor Kutas. Žodis ponui Kutaš. Uh, all... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Meištada, pasidžiaugti, kad jis atėjo čia pasikeisti nuomonėmis su mumis. Ir noriu išsakyti vieną pastebėjimą. Žinoma, visi žino, koks svarbus yra Europos investicijų bankas Europoje. Jūs jau kalbėjote apie tai, kokioje veikloje norite dalyvauti mokslinių tyrimų srityje, taip pat didinti paskolų kiekį. Kalbėdamas apie tai noriu atkreipti visų dėmesį, tai kaip svarbu stimuliuoti vietos ekonomiką ir koks svarbus yra MVI vaidmuo Mano galva, tai yra e, pagrindinė priemonė kovoti su nedarbo, kuris yra šių dienų realybė. Obligacijų projektas. Manau, kad tai yra neblogas pasiūlymas. Ir jei bus galimybė šį projektą išplėtoti, manau, kad jūs suvaidinsite svarbų vaidmenį užtikrinant Europos finansinių rinkų stabilumą. Prieš ateidamas į šį posėdį turėjau galimybę diskutuoti projektus už ES ribų. Ir savo pranešime norėčiau akcentuoti taip pat ir tai, jog tam, kad apsaugotume viešuosius finansus, uh, manau, kad nereikėtų imtis vykdyti finansinių operacijų e, teritorijose, kurios priskiriamos e, mokestiniam lengvatų teritorijoms. Ir visi kolegos akcentavo, kad nėra tokių teritorijų apibrėžimo. Man atrodo, kad tai labai svarbus klausimas ir mes turime sudaryti strategiją šiuo klausimu. Aš rengiu rengiu metinį pranešimą, mes jau susisiekėme su jūsų kolegomis ir rengdamas tą pranešimą neaptikau jokių problemų, bet aš palaikysiu toliau ryšį ir manau, kad mes turėsime galimybę tai aptarti. Yeah, thank you very much. Uh, I would also... Ne, Corinne Wortman Cool. Topic. Ačiū. Aš taip pat norėčiau aptarti tą obligacinių obligacijų projektą. Ponas Boroso pristatė jį ir tai atrodo tikrai įdomi idėja, nes mes, mes turime mm, skubiai imtis gerinti e, transeuropinius tinklus. Tai yra, mūsų, tai yra Europos ekonomikos stuburas. Tačiau, kai įsigilini šį klausimą, viskas nebėra taip paprasta. Ar aš norėčiau išgirsti jūsų įspūdžius? tie planai neįgyvendinami. Daugelį atvejų dėl to, kad tie planai tiesiog neparuošti arba jie visiškai nepelningi, dėl to, kad reikia labai didelių valstybinių investicijų, kurių nėra valstybių biudžetuose. Ir tai net nėra verslo projektai. Noriu paklausti, ar jūs EIB galite papildomai kažką pasiūlyti tokiuose projektuose? Ar galite pateikti projektų pavyzdžių, kuriuose tie projektų obligacijos pro, projektuose m, mm, išleidžiamos obligacijos galėtų pasitarnauti tam, nes čia taip pat iš karto periname prie euroobligacijų klausimų. Taip pat baiminamasi, kad mes tarsi didiname, kad mes taip sukūrėme europinį įsiskolinimą. Taigi, kokiu minčiu jūs turite? Tie projekte, iš, išle, tos projekte išleidžiamos obligacijos turi būti apmokėtos. Ar iš tikrųjų tų obligacijų atsiradimas didina valstybės įsiskolinimą? Tikrai būčiau dėkinga, jeigu apie tai daugiau pakalbėtumėte. Ir galiausiai baiminamasi, kad, kad tai gali kelti pavojų demokratiniam legitimumui, nes nei Europos parlamentas, nei nacionaliniai parlamentai tiesiogiai nedalyvautų e, tokių e, klausimų svarstime. Ačiū, Korin, ponas Lambert, prašau žodis jums. Monsieur le Président, bienvenue. Euh, en effet, vous l'avez dit, vous n'êtes pas euh, tenu de venir ici, mais... Euh, ne... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone banko pirmininkė, jūs sakėte, kad jūs neprivalote atvykti į parlamentą, tačiau mes labai vertiname uh, tai, kad jūs atvykote ir mums iš tiesų labai reikia dialogo su Europos investiciniu banku. Mes žinome, koks yra EIB vaidmuo ir jūs e, dabar mums pristatėte projektų obligacijas. Negaliu sakyti, kad jūs esate mūsų paskutinė viltis, tačiau jūs esate vienas iš kertinių elementų europinio atsakymo į visas krizes, kurias, kurios mus ištiko. E, kalbant apie papildomas EIB investicijas klimato kaitos rytyje, e, iš, į tai reikia žvelgti atsižvelgiant į kitas grėsmių kylančių mūsų planetai formas. Pavyzdžiui, reikia kalbėti apie išteklių trūkumą, nes tai yra problema, su kuria mes ir susidurėme, su kuria mes jau susidurėme šiandien. Tai yra aktuali tema. Taigi mes turime pasirenkti, kad tam, kad išteklių trūks ir tai yra labai svarbu, norint išsaugoti mūsų ekonomiką. Tačiau mums reikia šiek tiek daugiau nuveikti kūrimo srityje ir šiek tiek mažiau e, daryti žalos. Na, o mano klausimas būtų susijęs su tuo, e, e, ką jūs darote su tokiais projektais, kurie yra kenksmingi klimato kaitos požiūrių, resursų, e, išteklių požiūrių, tvarumo požiūrių. Ar jūs galite nefina, atsisakyti finansuoti netvarius projektus? Uh, Tai būtų mano pirmas klausimas. O kitas klausimas susijęs su tuo, ką jūs paminėjote tarsi lik tarp kitko. Jeigu mes, kai mes žiūrime, kaip jūs dirbate, tai aišku, mes turime atsižvelgti į atitinkamas į atitinkamus teisės aktus ir kaip Jūs manote, ar pavyzdžiui Bazel 3 e, reglamento tam tikros rekomendacijos, kaip jos įtakos Jūsų darbą, ar nebus kažkokios prie, priešingo poveikio reakcijos. Na ir paskutinis klausimas EIB, e, EIB tampa vis svarbesnis ir už ES ribų. Ir man atrodo, kad mes visi e, pritarėme tam, kad EIB šiuo metu e, atsižvelgiant į E, profesinės kompetencijas e, nelabai gali finansuoti vystimosi projektų. Taigi, ką jūs žadate padaryti, kad šioje srityje e, turėtumėte daugiau specialistų, daugiau profesinių žinių, kad, kad galėtumėte finansuoti ir vystimosi projektus, kad būtų išvengta tų klaidų, kurios buvo padarytos praeitįje kitų institucijų. Ačiū. Dėkoju. Prašau, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visų pirma pranešėjui ponui Kutaš už tai, kad jis taip tiksliai ir išsamei tikrina EIB veiklą. E, MVI mums ir toliau yra vienas iš prioritetų teikiant paskolas. Mūsų paskolos stambioms įmonėms vis mažės dėl to, kad mes norime kiek įmanoma labiau finansuoti mažas ir vidutinės įmonės, o kaip žinome, jos turi sunkumų, kalbant apie prieigą prie kreditų, nes, pavyzdžiui, komerciniai bankai labai atsargiai teikia joms paskolas. Taigi mes e, esame paskyrę 13, 12 milijardų eurų sumą, kurią e, skirsime mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aišku, mes taip pat teikiame kreditus ir bankams, tačiau su ta salga, kad bankai e, vėliau duos paskolas smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Ir būtent dėl krizės mums pavyko mm, būtent suformuluoti tam tikras sąlygas ir laikytis šių nuostatų. Man e, džiugu, E, girdėti, kad jūs ypatingai didelį dėmesį skiriate kovai su mokestinių lengvatų teritorijomis. Man e, norėčiau pabrėžti, kad EIB, lyginant su kitomis finansinėmis institucijomis, čia vykdo labai griežtą politiką ir mes labai išsamei nagrinėjame šį klausimą, kai kurios kitos institucijos mums sako, kad mes galbūt esame netgi per griežti, tačiau manau, kad sprendžiant šią problemą tikrai reikia griežtumo mes turime būti griežti ir e, vienintelė sąlyga yra, kad turėtų būti atitinkami teisės aktai. Aišku, mes negalime e, patys parengti sąrašą e, tų įmonių, kurios yra įtartinos, mes turime remtis tarptautinių organizacijų parengtais sąrašais. E, kurie, tos organizacijos yra kompetitingesnės šioje srityje. Ir čia yra labai svarbu taip pat pabrėžti tas organizacijas, kurios kovoja, pavyzdžiui, su pinigų plovimu. Taigi mums nieko kito nelieka, tik tai remtis tais jau parengtais sąrašais. Kai kas galbūt gali mums prikišti, kad E, tie sąrašai nėra pakankamai tikslus, tai galbūt tai ir tiesa, tačiau e, tose tartutinėse organizacijose dirba valstybių narių atstovai, taigi jie turėtų pasirūpinti tų sąrašų tikslumu, o EIB negali pats renkti tokių sąrašų. Pone Vortman Kol lab, uždavė labai tikslius klausimus. E, visų pirma, dėl mūsų darbo ir dėl ko tas darbas kai kada E, tarsi yra vilkinamas ar, ar delsiamas, iš tiesų e, jis nėra vilkinimas, tai yra susijęs su administraciniais ir techniniais sunkumais, kai kada iškyla netgi problemų dėl koordinavimo, kalbant apie skirtingas valiutas Taigi dėl to e, kartais e, yra vėluojama įgyvendinti tam tikrus finansavimo projektus. E, toliau e, norėčiau vėl grįžti prie projektų obligacijų. Aišku, e, jos skiriamos ne visiems infrastruktūrų projektams, o tik tiems projektams, kurie yra veiksmingi, nes e, jų pagalba bandoma e, pritraukti ir privačius investitorius. Aš čia kalbėjau apie ilgalaikės investicijas. Mes norime, kad e, tie projektai būtų rentabilus ir mes turime teikdami tas obligacijas turime būti tikri, kad tas projektas bus rentabilus. Kita vertus, aišku, investuojant negali būti tikras, kad jau po metų e, grįžtos investicijos, jos dažniausiai grįžta po dešimties, pavyzdžiui, ar penkiolikos metų. Tie dokumentai yra rengiami privačių įmonių, tai nėra valstybinės obligacijos, e, tai yra e, privačios obligacijos privačių įmonių obligacijų. Ir aišku, gali būti, pavyzdžiui, kažkokia, kažkokios obligacijos, kurios yra skirtos atitinkamoms institucijoms, tačiau yra labai svarbu, kad, kad šie projektai garantuotų ilgalaikį rentabilumą ir tokiu būdu pritrauktų investuotojus. Kalbant apie EIB ir ES biudžetą, tai čia nereiks didinti investicijų, investicijų tačiau e, e, už riziką bus atsakingos ir institucijos, ir privatus investuotojai. Aišku, e, stengiamasi mažinti privačių investuotojų riziką, kad jie būtų suinteresuoti investuoti. Taigi e, didžioji rizikos našta yra perkeliama institucijoms. Tačiau tai neturės tiesioginės įtakos įsiskolinimui. I, e, Ir čia aš tokiu būdu paneigiu visą kritiką, kuri yra susijusi su euro obligacijomis, nes tos projektų obligacijos nėra susijusios su euro obligacijomis, tai yra du skirtingi dalykai. Ir galbūt e, tai yra šiek tiek susijęs su ateities finansinė perspektyva. Toliau kitas užduotas klausimas buvo dėl to, kaip bankas vertina projektus, kurie yra susiję su CO2 e, emisijų mažinimu. Mūsų finansuojama dalis, kalbant apie atsinaunančius energijos išteklius ir panašius projektus, mes e, čia turime tokią taisyklę, kad mažiausiai 20 procentų e, energijos turi sudaryti e, energija gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tik tai tokius projektus mes finansuojame. Pavyzdžiui, e, tokiu būdu mes negalime finansuoti jėgainių, kurios kurios yra kūrenamos akmens anglimi. Taigi mes turime ieškoti kitų energijos gavybos ir gamybos būdų. Tačiau galime finansuoti tokius projektus, kaip pavyzdžiui, e, dalis energijos yra e, pagaminama kūrenant anglie, Mens anglimi. Taigi, čia e, mes kalbame ne apie kažkokias papildomas jėgainės, bet apie jau egzistuojančių jėgainių finansavimą. Toliau kita e, projektų dalis turi siekti sumažinti e, šiltnamio dujų emisijas mažiausiai 20 procentą. Taip pat tie projektai turi būti pasirengę uh, anglės e, surinkimo ir saugojimo technologijoms. Tai yra, e, tos jėgainės turi būti tokios gana modernios. Kalbant apie valstybių narių atitinkamas specifikas, būtent mes kartais esame priversti finansuoti tokius projektus. Šiuo metu dėje neturiu tikslių skaičių, apie mūsų investicijas energetikos projektams. Toliau kitas klausimas buvo susijęs su mano trumpa pastabėlė dėl Bazelio 3 reglamento. Bazelio 3 reglamente yra tam tikrų nuostatų, e, taip pat yra atitinkamos e, finansų administravimo nuostatos, kurios nebūtinai yra susijęs su ilgalaikėmis investicijomis. Ir mes nedirbame tokiu būdu, kad mes e, investuojame trumpalaikėje perspektyvoje. tai reiškia, kad mūsų tas rentabilumas nėra toks iš karto matomas. Tarptautinė aplinkos standartai ir Bazel 3 nuostatos, tarptautinė apskaitos standartai ir Bazel 3 nuostatos atitinkamai reglamentuoja mūsų darbą. ir komisaras Barnie yra parengęs atitinkamą dokumentą, kuris, kuriame yra reglamentuojami reglamentuojas techninės sąlygos, kalbant apie tokias ilgalaikės investicijas. Taigi mes turime kalbėti apie ilgalaikės investicijas ir ilgalaikės um, obligacijas. Tiesa, neatsakiau paskutinį pono Lamberts klausimą, tačiau tai yra diskusija, kuri turėtų, matyti, kuri turėtų vykti kitoje vietoje, nes esminis klausimas čia yra, ar EIB apskritai gali būti e, vystimosi bankas, ta prasme, ar jisai gali finansuoti vystimosi projektus. Tai yra klausimas, į kurį turi atsakyti mūsų akcininkai. Kol kas tai yra neaiškus dalykas, o jeigu akcininkų atsakymas būtų taip, tai tuomet aišku EIB turėtų e, tapti ir vystimosi bankų, tai yra finansuoti vystimosi projektus, bet tuomet mes turėtume gauti lėšas, atitinkamas lėšas tokių projektų finansavimui, nes mes kita vertus negalime tapti vystimosi bankų, jeigu neturėsime atitinkamų lėšų. Pirmininkė, yra ilgas norinčiųjų pasisakyti sąrašas, todėl prašysiu narių nekalbėti ilgiau nei vieną minutę užduodant klausimus. Nėra vertimo. Sąrašas labai ilgas, todėl prašau uh, Visų nekalbėkite daugiau nei vieną minutę užduodami klausimą. Vicky Ford. Ačiū. Žinau, kad dar neatsakėte į ponios Wortman Kul klausimą apie demokratinį demokratinę atskaitomybę. Vakar atsiustuose dokumentuose e, atskleista, kaip galima labai našiai panaudoti ES biudžeto lėšas. Jei jūs sakote, kad tai nedidina valstybių narių įsiskolinimų, bet man atrodo, mes e, didiname materialiją riziką panaudodami valstybės lėšas, nes kalbame apie daug didesnius, didesnės sumas, didesnius e, lėšų srautus. Taigi reikia suvokti, kad rizika keičiasi ir neužmiršti priežiūros pusės. Žinoma, Europoje e, reikia finansuoti struktūrinės infrastruktūros projektus. Tai yra skubu energetikos srityje, skaitmeninės darbo tvarkės klausimai, moksliniai tyrimai ir plėtra. Visiems šiems projektams reikia finansavimo. Tačiau, kalbant apie svarbius projektus, testus, kuomet e, projektuose dalyvauja privačios ir valstybinės lėšos. Kaip viskas atrodys, jeigu kažkas nepavyks? Ar leisite investuotojams iš privataus sektoriaus kėsintis į jūsų pagrindinį kapitalą? Taigi, e, vėlgi pereinu prie atskaito, atskaitomybės klausimo, ponios Vortman Kūl užduotą klausimą. Ponas Bergmanas. Pone Meištadai, noriu pasidžiaugti, kad jūs esate čia ir žinau, kad jūs suprantate, kad EIB yra priemonė finansuoti vystimosi projektus ne tik Europoje, bet ir už Europos rygų, ribų. E, noriu pakalbėti apie jūsų mandato veikti už ES ribų peržiūrėjimą. Pak Prisiminkime Islandijos atvejį. Jei aš teisingu suprantu, EIB investicijos Islandijoje yra sąlygotos. Aš norėčiau apie tai žinoti daugiau. Ar yra kažkokias sutartis dėl, e, pavyzdžiui, Islandijos, dėl tų lėšų, kurias Islandija skolinga Niderlandams gražinimo? Ar iš tikrųjų e, Taip, taip yra, kaip aš įtariu, nes, na, Niderlandai yra nedidelė valstybė ir uh, Nes aš išvelgiu, kad šis atvejis reiškia konfliktą tarp kelių valstybių narių, nes e, Islandija yra skolinga mano šaliai pinigų. Taigi norėčiau daugiau apie tai informacijos. Merci, merci, monsieur Berman. Ačiū, ponė Bermanai. Dabar ponas Gy. Thank you, Mr. Chairman. And I guess I'm coming back to... Ačiū, ponė pirmininkė Grįžtų prie novatoriško finansavimo priemonės panaudojimo. Jūs kalbėjote apie tokias instrumentus pats ir komisijos nariai, taip pat komisijos pirmininkas pastarąsią savaitę apie tai kalbėjo, apie obligacijų emisiją, apie įsiskolinimų kontroliavimą. Aš džiaugiuosi, kad ta tema taip aktyviai tyriama, bet aš norėčiau pakalbėti apie tai, kur mes esame, kalbant apie rizikos valdymą. Jūs kalb, minėjote, kad EIB pertvarkys skolą tam, kad kreditų reitingavimas taptų patrauklesnis investuotojams. Manau, kad tokia veikla užsiminėja bankai pastaruosius kelis metus. Parlamentas kritikavo bankus dėl to, kaip buvo pertvarkomi finansai. Svarbu čia būti labai atsargiems. Taigi, svarbiausia, kas nuspręs, kiek skolintis bus leidžiama, ar, ar dirbs tikrai patyrę ekspertai, taip pat ar bus leista pasitelkti ypatingasias finansinės priemonės. Thank you, Kay. Mr. Steeler, please. Thank you, Mr. President, and uh, thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Maištadai, malonu Jūs čia matyti. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pristatymą. Aš pritariu kolegų išsakytoms mintims, pritariu Jūsų išdėstytam požiūriui apie MVI, bet noriu čia prašyti iš Jūsų daugiau informacijos. Sutinku su Jūsų uh, mintimi, kad yra problemų su MVI finansavimu. Norėčiau uh, kad pasidalintumėte savo domenimis su, su mumis, ieškant daugiau sprendimų, nes MVI gau, sudaro 92 procentus visų mūsų verslovių. Reikia ieškoti būdų padėti joms ir e, finansuoti ne tik didžiasias įmonės. Reikia užsitikrinti, kad MVI gautų prioritetą. Noriu sužinoti jūsų nuomonę apie mokslinius tyrimus ir plėtrą ir jūsų pateiktą analizę. E, apie tai, kaip galima sušvelninti riziką ir kaip visą tai įtraukti į 2010 strategiją. Visą tai yra tikrai labai svarbu. Gal galite konkrečiai pristatyti kokius nors projektus? Mes kalbame apie skaitmenę darbotvarkę, apie mokslą. Tikrai būtų naudinga gauti konkretesnės informacijos. Ir kaip ir kolegos minėjo, mes norėtumėme, kad tas projektuose leidžiam obligacijų uh, projektas būtų toliau tyriamas. Žinau, kad mano, pavyzdžiui, apygardoje yra vykdomas vieno tilto statybos projektas, galbūt jį būtų galima finansuoti tokiu būdu. Skaidrumo klausimas, kai kas jau minėjo, kad jis yra svarbus. Dar kartą dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą šį rytą. Apgalėstauju, kad čia nėra daugiau komitetų, nes Jūsų veikla tikrai yra labai svarbi ir Jūs nusipelno paramos. Pone Stiller, pone Daty. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, mes visi kalbame apie infrastruktūrą, kovą su klimato kaita. kaita kalbėjote apie, finansų, apie finansavimo techninius aspektus. Noriu užduoti apie kitą, klausimą apie kitą svarbų dalyką Europai. Uh, galbūt e, jis nebuvo taip akcentuotas pasisakymuose. Noriu paklausti, ką EIB veikia, dalyvaudamas kovoje su skurdu. Kaip žinome, kad 2014 Atsiprašau, su nedarbu 2014, kaip prognozuojama, šis Nedarbas Europoje e, palies 20 procentų žmonių, ypač dėl to kenčia jauni žmonės. Ir taip pat norėčiau prisiminti, kad rugsėjo 15 dieną komisija paskelbė programą jaunimas judėjime. Taip pat ten akcentuojama galimybė, priegos prie darbo rinkų galimybė. Europos komisija nagrinėjo galimybės e, pasiūlyti paskolas studentams, kad jie galėtų e, mokytis užsienyje, papildomą, gyti papildomą išsilavinimą užsienyje. Žinau, kad e, galimybių studija pasirodys 2011-aisiais, bet gal galite dabar papasakoti, ką nors apie šiuos projektus, nes mes manome, kad AIB indėlis šioje srityje būtų tikrai pagidautinas ir įmanomas. Nerfeidė. Ačiū ponė Dati, ponas Foje queria agradecer a explicação. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju ponui Meistotui už jo paaiškinimus apie projektų obligacijų darbą. Noriu užduoti klausimą. Jūs sakėte, kad projektų obligacijos bus susijusios su didelių infrastruktūros projektų finansavimu. Kai kurios valstybės narės neturi didelių infrastruktūros problemų, tačiau turi problemų susijusių su technologijomis. Ar galima būtų projektų obligaciją panaudoti tokiems tikslams pagal 20 metų strategiją? Ar šios obligacijos pakeistų finansavimą, kurį iki šiol teikia EIB? Pavyzdžiui, paskolos e, greitaigiams traukiniams, jų tinklams Portugalijoje ir Ispanijoje ir e, įsipareigojimų tokioje, šioje srityje. Ar tokios obligacijos galėtų, jos pakeis e, tokias paskolas ar papildys jas? Ačiū toliau, panas Klūna. Stiklūna. EIB finansuoja nemažai projektų valstybės narėse, kur, e, dėl kurių dėl tokio finansavimo dažnai konkuruojama. Kartais e, susidurima ir su pažeidimais e, tokiuose konkursuose. Koks yra EIB vaidmuo? Ar jūs patys darote tam tikrus tyrimus? Ar tiesiog naudojatės OLAF paslaugomis? Ačiū ponia Skiklūna. Ir paskutinis klausimas e, Svenas Gilgot. Ačiū pirmininkė. Turiu papildomą klausimą dėl to, ką pasakė panas Maistatas. Ar teisingai jūs supratau, kad vėliau galėsite mums pateikti aiškių duomenų apie tai, koks yra finansavimas e, ekologiškose sektoriuose, palyginti su sektoriais, kurie dar naudoja daugiau išteklių ir naudoja neatsinaujančią energiją. Būtų labai įdomu gauti tokius duomenis. Ir antra, aš nežinojau, kad EIB yra susijęs su finansavimu naujo, naujų E, akmens anglės e, jėgainių Vokietijoje. Gal galėtumėte detaliau tai paaiškinti, ar AIB finansuoja naujų akmens anglės e, jėgainių statybą Vokietijoje. Aš apie tai nežinau ir buvau labai nustebęs. Ačiū. Pirmininkė, prašom Jums žodis. Turime dar aštuonias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai pasistengsiu atsakyti į visus klausimus. Išgirdau nemažai klausimų apie projektų obligacijas. Atrodo, kad šis klausimas sukėlė susidomėjimą. Tai yra visai natūralu. Visų pirma, turiu pasakyti, kad mes nenumatome panaudoti šio metodo bet kokiems projektams finansuoti. Tai, tai galima naudoti tik tai tokiems projektams, kurie užtikrina ilgalaikį pelningumą. Kai kurie infrastruktūros projektai tokio kriterijaus netitinka. Tai gali būti labai dideli ir svarbus projektai regionės plėtros prasme, tačiau jie negarantuoja investuotojui pakankamų pajamų. Tai turėtų būti projektai, kurie generuoja pajamas, kad būtų galima jam skirti tokį tipo finansavimą. Pavyzdžiui, projektai kurti dalykus, už kurios imamas e, tam tikras mokestis, kad projektas gautų pajamas. Turėsime galbūt kitų progų apie tai pasišnekėti detaliau, tačiau aš nematau, kodėl šiam finansavimo tipui turėtų kilti kažkokiu tai demokratinio legitimumo problemų daugiau negu kitais atvejais. Europos biudžeto pinigai turi būti nu, gali būti naudojami tokio tipo projektams. Na ir žinoma, parlamentas turi visas priežiūros teisės, užtikrinant, kad lėšos būtų panaudotos tinkamai. Tačiau tas pats daroma, kai lėšos panaudojamas kitose finansinėse priemonėse. Poniai Stiller, galiu pasakyti, kad visi projektai, kuriuos finansuojame, yra 20 metų strategijos dalis ir jų negalima finansuoti projektų obligacijomis. Tai yra tik viena iš priemonių, kurią mes turime. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kitą priemonę, kuria yra prieinama. Tai yra finansavimo priemonė, kuri iki šiol naudojama buvo tik tai mokslinių tyrimų projektams. Mes dabar e, sulaukė nepriklausomų ekspertų ataskaitos, kurie vertino šios priemonės e, naudojimą įvertino tai iš esmės pozityviai, siūlo, kad ją būtų galima išplėsti, išplėsti jos taikymą mastą ir dydį, e, projektų dydį ir e, taikyti naujovių sritims, tai yra skaitmeniai darbo atvarkiai, pavyzdžiui. Ši priemonė vadinasi RSFF ir ji galėtų būti naudojama visoms e, naujovių sritims. Ponui Svenui Gigoldui dėl e, diskusijos apie Islandiją. Na, aš pats nedalyvau tokioje diskusijoje, tačiau pasižymėjau visų klausimą. Poniai Dati galėčiau pasakyti, kad jūs atkreipėte mūsų dėmesį į problemą, kuri yra tikrai didžiulė kai kuriuose valstybės narėse. Nežinau, kaip geriausiai spręsti šią nedarbo tarp jaunų žmonių problemą, nes pagal mūsų statutą EIB gali finansuoti tik tai investicijas. Na, galima tą savoką, investicijų savoką išplėsti kažkiek tai, kad tai apimtų ir nematerialias investicijas, tačiau nežinau, kiek galima plėsti šią savoką. Ir jeigu tos priemonės, apie kurias jūs kalbėjote susijęs su investicijomis, tai aišku, mes galime prisidėti. Ponas Kiklūna, atsakysiu. Taip, kai mes finansuojame projektą, mes turime užtikrinti, kad e, tie, kas dalyvauja konkursuose, laikosi Europos taisyklių, ypač kai tai susisė su viešaisiais pirkimais, e, aplinkosauginėmis taisyklėmis šiuose sritise kyla daugiausia diskusijų tarp dalyvių, konkursų dalyvių, nes mes nesutikėme lėšų, kol nesame įsitikinę, kad viešųjų pirkimų taisyklių ir aplinkosaugos taisyklių laikomasi. Na, Pone Gygoldai. Klausimas apie skaičius. Pateiksiu Jums šiek tiek skaičių. kiek mes finansuojame jėgainių, kurios naudoja iškastinį kūrą. Pateiksiu jums skaičių ir praktinių pavyzdžių, kaip nutraukime tokį finansavimą. Tokius, tokią informaciją pateiksiu jums vėliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Baigėme diskusiją laiku. Noriu padėkoti Jums, kad atvykote į mūsų komitetą ir taip aiškiai atsakėte į visus klausimus. Vamos a proceder al voto y en primer lugar. Taigi, gerbiami kolegos, pradėsime balsuoti. Visų pirma, norėčiau jūsų paprašyti pasiruošti balsavimo korteles ir įdėti jas į aparatą, kad pažiūrėtume, ar veikia visa aparatūra. Prašau, padarykite tai.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 Tačiau turėtų būti 38, trūksta 7 kortelių. Dabar 6. Prašom paspausti mygtuką. Okay, now the, we have a problem with the... Dabar turime problemų su socialistais, turime vienu balsuojančiu per daug. Dabar viskas gerai. Taigi, EPP du žmonės neturi balsavimo kortelių. Priskaičiuosime jūs prie frakcijos daugumos. Pardon, vamos a... Mm, atsiprašau, dabar balsuosime dėl nuomonės dėl vartotojų teisių. Nuomonės referentė ponė Pietikėnin. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė primta. 16 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė primta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė primta. Kompromisas dėl trečios straipsnio antrosios dalies, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Septynioliktas pakeitimas, kas už, atsiprašau, jis atkrenta. E, einame prie dvidešimto pakeitimo, kas už, prieš susilaikė priimta. Dvidešimt pirmas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dvidešimt antras, kas už, prieš susilaikė priimta. 23. Kas už prieš susilaikė priimta. 28 pakeitimas. Fox pateiktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 29 Šmit pakeitimas, kas už prieš Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 29 pakeitimo. Se cierra el voto. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 už, 18 prieš. 30 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinsime elektroniniu būdu. Prašau, balsuokite. Se cierra el voto. Balsavimas baigtas. Priimta 21 su 16 prieš. Toliau kompromisas dėl penktos straipsnio trečiosios dalies, kas už prieš susilaikė priimta. 32 pakeitimas ir 33 pakeitimas jie identiški, kas už, prieš susilaikė priimta. 34 pakeitimas, kas už. Pri... Čia yra prašoma balsavimo atskiromis dalimis. Taigi visų pirma balsuojame dėl e, dėl teksto vietos iki E, vietos, kaip numatyta 19 punktą, kas už, kas prieš <laughs> susilaikė priimta. Toliau antroji dalis, tai yra likusi teksto dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. 35 pakeitimas, neatsiprašau, patikrinsime elektroniniu būdu antrąją teksto dalį. Prašau, balsuokite. Darbuotojų. Balsavimas baigtas. Atsiprašau, klydau, vis tik priimta. 35 pakeitimas kas už? Prieš susilaikę. Patikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl 35 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta 22 už, 17 prieš. 36 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė priimta. 37 dvi dalis tekste. Pirmoji dalis nuo A iki C punktų. Kas už, prieš susilaikė. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 28 už, 11 prieš. Balsuojame dėl antrosios dalies. Tai yra D dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 39 pakeitimas pateikė Fox. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Toliau e, patikrinsime elektroniniu būdu. 39 pakeitimas. Balsuojame dėl jo. Balsuojame dėl 39. Dabar pirmininkas pasitaiso ir sako, balsuojame dėl 38 pakeitimo. bal, atsiprašau, balsuojame dėl 38 pakeitimo. Balsuojame dar kartą. Balsuojame dėl 38 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuojame dėl 39 pakeitimo, dėl jo balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Priimta didžiaja balsų dauguma. 40 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 41. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 42. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 43. Kas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta priimta, 44 kas už. Eso queda suprimido, es una enmienda de su... Atsi... 43 yra atmestas, taip, bet tai buvo prašymas iš... išbraukti. Dabar balsuojame dėl 44. Kas už, prieš, susilaikė Patikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 45 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 46 kas už? Prieš susilaikė. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 46 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. 47. Pono konfa pakeitimas. Yra pateiktas žodinis pakeitimas jis yra parašytas komentarų skiltyje, taigi balsuojame dėl jo. Kas už? Balsuojame dėl 47 pakeitimo žodinio pakeitimo. Jis yra parašytas balsavimo sąraše. Qu'est-ce qu'il y a On a des problèmes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 balsuosime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl to žodinio pakeitimo. Balsuojame dėl žodinio pakeitimo elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Žodinis pakeitimas priimtas, tuomet nebalsuosime dėl 47 pakeitimo. 48 pakeitimas. Ji pateikė kanfa. Čia taip pat elgsimės lygiai taip pat. Iš pradžių balsuojame dėl žodinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas priimta, 22 už, 21 prieš. Ah, uh, Luego son 23 votos a 21. De acuerdo, la enmienda 48. Tai yra 23 už, 21 prieš, 49 pakeitimas. Balsuojame dėl 49 čia yra nesusipratimas, gal galime dar kartą balsuoti, nes tikrai buvo visiškai neaišku, kaip vyko balsavimas. Norite patikrinti dėl 48, dėl žodinio pakeitimo. Gerai, balsuojame dėl žodinio pakeitimo 20 straipsniui. Balsavimas prasidėjo. Se, se cierra el voto. Balsavimas baigtas. 23 prieš 19, taigi 48 atkrenta. Dabar balsuojame dėl e, žodinio pakeitimo 20 straipsnių. Už prieš susilaikė pritarta. Taigi 49 pakeitimas atkrenta. Toliau 50 už prieš susilaikė atmesta. 51 pakeitimas pono Fokso už prieš susilaikė atmestas. 52 taip pat pono Fokso už prieš susilaikė atmestas. 53 pana Fokso už, išbraukti tekstą, už, prieš susilaikė pritarta. 54 už, prieš susilaikė atmestas. 55 už, prieš susilaikė atmestas Reikia pasikrinti elektroniškai, balsavimas prasidėjo. 55 pakeitimas. Safira tai Arvato. Balsavimas baigtas. 24 už, 19 prieš. Pakeitimui pritarta. Toliau 56 už. Prieš. Susilaikę Elektroniškai balsuojame dėl 56 dar kartą. Tafieva. Balsavimas baigtas. 29 už 13 prieš pritarta. 57 pono Šmit pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 58 už, prieš susilaikė. Vėl elektroniškai balsuosime. Balsavimas prasidėjo. Se cierra el voto. Balsavimas baigtas. 28 už 13 prieš. Pritarta. 59 pakeitimas, pana Fokso, už. Pri, už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šešisdešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešdešimt pirmas pana Fokso už, prieš, susilaikė, pritarta. Šešdešimt antras už, prieš, susilaikė, pritarta. Šešdešimt trečias pana Šmit už, prieš, susilaikė, atmestas. 64 pono Kanfan už, prieš susilaikė pritarta. 65, taip pat mano konfa už, prieš susilaikė pritarta. 66 už, prieš susilaikė pritarta. Toliau. 45 straipsnių yra kompromisinis pakeitimas, dėl kurio balsuojame kas už, prieš susilaikė pritarta. 67 pakeitimas atkrenta, dabar periname prie balsavimo dėl konstatuojamosios dalies. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas. Už, prieš, susilaikė pritarta. Toliau 11 punktas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar periname prie šeštojo pakeitimo. Ne, atsiprašau, už, kas už septintąjį pakeitimą. Ir septintojo pakeitimo prieš susilaikę reikia pasitikrinti elektroniškai dėl 7 pakeitimo, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 24 už 19 prieš. Dabar pereiname prie 11 A. Kas už, dėl kompromiso, kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Dabar 11 pakeitimas, panašu, už, prieš, susilaikė pritarta. 12 jam yra pakeitimas žodžiu. 39, 39 konstatuojamosios dalies punktui. Jei pritarsime šiam pakeitimui, tuomet 12 pakeitimas atkris. Taigi, kas už žodinį pakeitimą? Jean Paul. Kas už žodinį pakeitimą? Aš tikiuosi, kad kišiniaus demokratai dalyvauja balsuojant. Žodinis pakeitimas 39 konstatuojamosios dalies punktui. Čia yra žodinis pakeitimas. Taip, prašau. Alors, on va voter l'amendement oral. Dabar balsuosime dėl žodinio pakeitimo, sako pirmininkas 39 konstatuojamosios dalies punktui. Septintame puslapyje, sako pirmininkas. Ne, pas mane kitoks sąrašas, sako pirmininkas. Jeigu pažeisite 39 punktą, 12 pakeitimas jam yra teikiamas. Bet jei balsuosime, jei balsuojame dėl pakeitimo teikiamo žodžiu, tuomet 12 pakeitimas atkris. Todėl pirmiausia, balsuosime dėl pakeitimo žodžiu. Kas už? Kas prieš susilaikė, jam pritarėme. Todėl nereikia balsuoti dėl 12 pakeitimo, dabar dėl 13 pakeitimo tas pats atvejis. Visų pirma, balsuosime dėl žodinio pakeitimo. 57 konsultacijos dalis punktas už, prieš susilaikė pritartę. Vėlgi nebalsuojame dėl 13. 60 punktas, prašau. Pirmininkė, norėčiau pasakyti štai ką. Mes balsavome dėl pakeitimo žodžiu, kurį teikia Ole Šmitas, bet mes nebalsavome dėl kito pakeitimo. Jean-Paul, si on vote l'amendement oral, il Žanai Poli, jeigu balsuosime dėl žodžio, pirmą balsuojame dėl žodinio pakeitimo, tuomet nereikia balsuoti dėl pono Ole Šmito. Bet tas žodinis pakeitimas nėra pakeitimas Ole Šmit pakeitimui. Tai yra pakeitimas tekstui. Mes dėl jo balsavome ir visa kita atkrenta. E Gal galime paprašyti APP frakcijos paaiškinti. Pirmas pakeitimas pranešėjo teikiamas, sako pirmininkas. Kas už, prieš, Pasitikrinsime elektroniškai, balsuojame elektroniškai. Firro. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 14 pakeitimas atkrenta ir dabar balsuosime dėl visos teksto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Cierro el voto. Balsavimas baigtas. 37 už, 3 prieš. Dėl teisėkuros rezoliucijos balsuojame toliau. Dabar vėl balsavimas elektroniškai, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Sí. Se cierra el voto. Balsavimas baigtas. 36 už 3 prieš. Sveikiname pranešėją. Siguiente voto. Es. Este informe sobre independent assessment. Estudios de impacto garantía de los estudios de impacto de una opinión del señor. Nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimas pono Epping parengta nuomonė. Pradėkime, verkime prie balsavimo. Trečias pakeitimas už. Prašau pakelti rankas prieš, susilaikė. Reikia pasitikinti elektroniškai, balsavimas prasidėjo. Jau, Se cierra el voto. Balsavimas baigtas. 22 už 17 prieš. Antras. Antra pastraipa už prieš susilaikė pritarta. Ketvirta pastraipa, ketvirtas pakeitimas už prieš Sí. Astenciones, comprobación elektroninė. Susilaikė. Reikia pasitikrinti elektroniškai. Visto? Trečiojo. It's 2020. Yeah, yeah, I know. Uh, Herr Vorsitzender, ich habe die ganze Zeit schon abgestimmt, auch bei dem vorigen Bericht, habe aber keine Abstimmungs... Balsavau dėl paskutinio pranešimo, balsavau visą laiką, bet neturėjau balsavimo kortelės. Dabar balsai labai mažai. Buvo, tai nebuvo būtina, nes e, balsavimo rezultatas buvo 21 prieš 21, tai yra 22 prieš 22. Taigi vokiečių ir graikų bendradarbiavimas tikrai puikiai pavyko. Ačiū. That's up to, okay, that's up to you anyway. 20, ¿dónde está este? Eran 22 a favor, 20 en contra. Parágrafo 4. Taigi 22 už 22 prieš. Ketvirta pastraipa. Pirmas pakeitimas, antras pakeitimas už prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti elektroniškai. Ketvirtas pakeitimas. Balsavimas prasidėjo. Fierro ir voto. Reikia priskaičiuoti ir tuos, kurie balsuoja, keldami rankas, kas taigi. 21 už 19 prieš. Taigi tiek be kortelių ir apsprendžia rezultatą. Tu irgi, taigi, penktą pastraipą dėl atskirų dalių balsuojame. Pirmoji dalis. Sí, split vote requested by the Socialist Party. That's a mystery because I have a split vote requested by the USND. Mm, socialdemokratai prašė balsavimo dėl atskirų šio pakeitimo dalių. Ulman, that's you who had requested that. Ulmanai, jūs prašėte to. What is said in my voting list? Mano balsavimo sąraše pasakyta štai kas kad turėtumėme balsuoti dėl pirmosios dalies, bet tokio teksto, kuris cituojamas. Only in cases where legislation is drastically changed during the close decision procedure. Balsuojame dėl teksto be šios citatos. Ir paskui antras balsavimas balsuojame dėl šio teksto. Būtent todėl tai ir yra balsavimas dėl atskirų dalių. Dabar balsuojame dėl tos pastraipos be minėto teksto. Balsuojame dėl teksto be šių žodžių. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Ir dabar balsuosime dėl to teksto. Kas už? Kas prieš susilaikė? Reikia pasitikrinti elektroniškai. Fierro el voto plus 2 balsavimas baigtas. 21 ir už 19 prieš. Toliau pono mano pakeitimas. B. Konstatuojamosios dalies punktas kas už. Prieš susilaikę. Reikia pasitikinti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Dvidešimt e, keturi prieš, už šešiolika prieš. Toliau D konstatuojamosios dalies punktas už prieš susilaikę. Reikia pasitikrinti elektroniškai. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 21 už, 20 prieš. D konstatuojamoji dalis, kas už, prieš susilaikę pritarta. Ir dabar balsuosime dėl viso teksto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 29 už, 11 prieš. Sveikiname pranešimo autorių.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 Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Antras pakeitimas atitinka tekstą. Pritarta. Toliau trečias pakeitimas socialdemokratų frakcijos. Už prieš pritarta. Ketvirtas vėl socialdemokratų už. Atsiprašau. Antra pastraipa originalus tekstas kas už. Prieš susilaikė pritarta. Trečias, trečia pastraipė, socialdemokratų pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas, kita pastraipė, originalus tekstas už, prieš susilaikė pritarta. Penktas, penkta pastraipė už, prieš susilaikė pritarta. Penktas A naujas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuosime dėl viso teksto teksto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Cierro el voto. Balsavimas baigtas. 40 už balsavusių prieš nebuvo. Pritarta. Siūlymas priimti teisėkuros rezoliuciją dėl, su žodiniu klausimu. Socialdemokratų pirmas pakeitimas už prieš pritarta. Antras pakeitimas antrai pastraipai su žodiniu pakeitimu. Calls on the commission to clearly. Tikriausiai žinote, jį už prieš susilaikė pritarta. Trečia pastraipa, trečias pakeitimas, socialdemokratų už prieš susilaikė pritartę. Ketvirta pastraipa, originalus tekstas už prieš susilaikė pritartę. Penkta pastraipa, originalus tekstas už prieš susilaikė pritartę. Šešta už prieš susilaikė pritartę. Septintas pastraipas, ketvirtas socialistų pakeitimas už prieš susilaikė pritartę. Aštunta pastraipa, penktas socialdemokratų pakeitimas už prieš susilaikė pritartę. Devinta pastraipa šeštas socialdemokratų pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Toliau septintas socialdemokratų pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Aštuntas už prieš susilaikė pritarta. Dvyliktas, devintas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 13 pastraipa, 10 pakeitimas, pana Lambert, už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl viso teksto, už prieš susilaikė pritarta. 14 pastraipa, 11 pono Lamberto pakeitimas, už prieš susilaikė atmesta. Dabar periname prie 12 pakeitimo 14 pasraipai už prieš susilaikę. Reikia pasitikrinti elektroniškai, sako pirmininkas. Cierro el voto. Pasavimas baigtas. 20 a favor, contando los dos. 20 už, skaičiuojant ir balsuojančius rankų pakelimu ir 21 prieš. Ah, you agree with that again, sorry. 18 for, 20. Ne, sako pirmininkas. 23 prieš tuomet. Atmestas. Ir balsuojame dėl originalaus teksto už prieš susilaikę pritartą. 14 pastraipa 13 pono Lamberto pakeitimas. Prieš prieš susilaikę pritartą. 15 pastraipo dėl originalaus teksto kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. A ir nuo A iki D konstatuojamos dalies punktai už prieš susilaikė pritarta. Originalus tekstas nuo 1 iki 13 punkto už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ir tuo balsavimą baigiame. Ir periname prie kito darbo tarkės punkto. Amen. terminado el. Hello, Peter. Oh. Terminado el voto, pasamos ahora a. Balsavimas baigtas, dabar galime pereiti prie diskusijos. 16 klausimų 2009 metų konkurencijos politikos ataskaitas. Pranešėjas yra ponas Epinkas. Alio, alio. Ačiū, pirmininkė. Konkurencijos politika yra komisijos vienas svarbiausių politikų. Tačiau kas atsakingas už šią politiką? Ankstesnis e, priekybos politikos e, komisaras Peteris Mendelsonas savo knygoje rašė, kai aš įskūriau didžiausia kliūtis, kurią reikėjo nugalėti, buvo tap, tapti savo namų šeimininku, kaip puikiai žinome. Tai Peteras Skinnerio čia nėra. Peteris Mendelsonas yra visų sezonų žmogus ir jam nepavyko tai daryti. Kaipgi buvo, kai komisarė buvo Krūz, o dabar Almūnija, ar komisaras yra savo namų šeimininkas? Mano pranešime remiamasi praėjusiu metu ponas Intvelt e, pranešimu. Aš e, suprantu, kad nereikia iš naujo šarnėti dviračio. Tai klausimas yra, kur einame toliau. E, noriu pateikti keletą papildomų dalykų. Dėl valstybės paramos komisija nustatė laikinas taisyklės krizės metu. Kokio laikinumo tos laikinos taisyklės yra? Politikoje jos gali būti labai ilgas laikotarpis arba amžinas. Taigi reikia aiškumo, kada baigsis šių taisyklių taikymas. Antra, konkurencijos politikos tikslas yra užtikrinti vienodas taisyklės, e, užtikrinant sąžininką konkurenciją, kuri būtų naudinga vartotojams. Tokia bent jau yra mintis. Per krizę tai pasikeitė. Kai kuriais atvejais komisija pasinaudojo konkurencijos politiką kaip e, rimbų restruktūrizuoti visą sektorių, ypač E, kriterijai deinvesticijoms e, yra abejotini. Komisija mažina bendrovės ir e, Europos masto veikėjos paverčia regioniniais veikėjas. O regioniai veikėjai tampa vietiniais, pavyzdžiui, Flandijos bankas KBC. Mums tai reikia, kad dėliai dėlis bendrovės galėtų bendro, ko, konkuruoti su pasaulinėmis bendrovėmis, tačiau dėl konkurencijos politikos jos mažėja ir e, ekonomika silpnėja. Tai yra fundamentalus dalykas. Komisija turi suprasti, kad konkurencijos politika yra daugiau negu teisinė finansinė koncepcija. Jeigu jį žlunga, tai yra dėl to, kad tai netitinka realybės. Ir man įdomu, kur žiūri konkurencijos generalinis direktoratas, ar žiūri jis toliau negu Europą. Jeigu taip nėra, tai jos koncepcija, ši koncepcija galbūt yra per daug autistinė. Aš manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti e, nubirėjimo ekonominiam modeliui. Per, pakeisdami definiciją, tai mes atidarome vartus e, piknaudžiavimui. Microsoftas niekada nesulauktų sėkmės Europoje, nes Europos konkurencijos politika būtų ją suskaldžiusi į dešimt dalių. E, Dėja, tai, na, laimė tai yra amerikiečių bendrovė. Taigi kaip dėl to nubrėjimo efekto ir vartotojų? Dominuojančios padėties koncepcija turi būti atičiau peržiūrėta, o nepavirsti šventų principų. Toliau, baudos. Baudos naudojamos kaip rimbas, mozluojant juo visomis kryptimis, o dėl to žmonės praranda darbo vietas. Baudos neturi stiprinti komisijos ar komisaro įvaizdžio, ar pripildyti ES biudžetą. Ir baudos turi būti skirtos tiems, kurie pažeidžia e, konkurencijos teisės aktus. Taigi noriu pasakyti, kad komisija turi laikyti savo misijos. Galiau, pagaliau reikia pažvelgti ir į agro pramoninį sektorių. Aš nekritikuoju tos politikos iš principo, tačiau žinau, kad dideli, didelės bendrovės daugiausia gauna žemės ūkio subsidijų, o ne ūkininkai, kaip paprastai manoma. Tačiau maisto kainos Europoje yra didelės vis tiek. Europos piliečiai finansuoja bendrą žemės ūkio politiką, o nauda atitenka agropramoniai. Tačiau vartotojai moka didelės kainas už maistą tai yra netitikimas, todėl reikia daugiau skaidrumo šiame sektorėje dėl vartotojų kainų evoliucijos. Ir aš paprašiau komisijos šį klausimą panalizuoti e, ir kad būtų geriau tarnaujama Europos vartotojams. Ačiū pirmininkė. Toliau ponas Karinš. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui, atrodo, jis iškelia daug svarbių klausimų. Noriu pasakyti tris dalykus. Vienas, dėl konkurencijos ir mažų įmonių. Reikia pabrėžti, kad reikia konkurencijos taisyklių, kuris būtų draugiškos mažoms e, įmonėms. Tai visada reikia pabrėžti. Žinome, kad daugiausia darbo vietų kuriama būtent šioje ekonomikos sekcijoje, šioje dalyje. Žinoma, kad yra daug problemų tarp valstybinėje mažų ir vidutinių įmonių veikloje. Tai reikia pabrėžti ir parlamento pranešimuose. Kovos su monopolijomis. Žinoma, šios klausimus reikia kelti, ar tos aukštos baudos, nuobaudos yra veiksmingos. Ar galima sakyti, kad kai kurios nuobaudos yra neproporcingos, ypač krizės metu. Man atrodo, tai yra teisingas klausimas, kurį reikia kelti. Energetikos rinkos. Konkurencijos prasme Europoje yra problemų energetikos rinkoje. Aš nekalbu apie jungčių trūkumus, tačiau ten, kur yra tos jungtis, yra e, patikimo į rinką kliučių. Įvairiose valstybėse narėse yra e, skirtumų tarp to, kaip traktuojami, reguliuojami, nereguliuojami e, tiekėjai yra ne, neskaidrus pajėgumų paskirstimas. Jeigu X tiekėjas nori tiekti energiją Y vartotojui, tai perdavimo sistemos operatorius e, dažnai turi visiškai neskaidrų pajėgumų paskirstimo būdą, kur tiekėjas nežino, ar gali pateikti produktą savo rinkai. Konkurencijos ataskaitoje reikia pabrėžti, kad reikia pašalinti ar sumažinti kliūtis patekimui į rinkas, reikia spręsti nereguliuojamo vartotojo problemą ir spręsti pajėgumų paskirstimo neskaidrumo klausimą. Šie, šie trys dalykai, man atrodo, svarbiausia. Tačiau apskritai manau, kad pranešėjo pranešimas parengtas teisinga kryptimi. Ačiū. Ačiū ponia Karinšai. E, ponas Sančiasas prisėdo. Ačiū pirmininką. Konkurencija iš tikrųjų atlieka svarbu vaidmenį vidaus rinkoje. E, ji padeda ekonomikai tapti konkurencingesnė, kad galėtume e, pasiekti savo tikslų. Komisijos ataskaita paskyrė visą skyrių bendrosiams paslaugoms. Galbūt, kaip ten bet būtų, ten skyrius yra taip pat skirtas ir finansiniai krizai. Nes kaip tik konkurencingumo srityje buvo nemažas įnašas padarytas ir mes E, su, pasiekėme pažangos lyčių lygybės ir stabilumo sritise. Taigi manau, kad konkurencingumo politika ir toliau turėtų prisidėti prie šio sektoriaus stabilumo. Be to mes taip pat turėtume užduoti klausimą, ką darysime su kolektyvinėmis bausmėmis. 2009 metais buvo parengta parlamento rezoliucija šią temą ir jau anksčiau buvo rezoliucijos ir komisijos pareiškimai, tačiau tie komisijos pareiškimai buvo šiek tiek prieštaringi, taigi mes turime kiek įmanoma geriau išsiaiškinti bausmių klausimą, nuobaudų klausimą. Tai yra e, klausimas, kuris turi būti nagrinėjamas išsamei ir atsižvelgiant į atskirus atvejus, nes kai kuriais atvejais galbūt jos yra per griežtos, kai kuriais galbūt ne, bet mes bet, ko, bet kokiu atveju turime kurti paskatas e, elgtis geriau. E, taip pat reikia atsižvelgti į mažas ir vidutinės įmonės, tai yra labai svarbu. Taip pat labai svarbus klausimai yra susiję su maisto grandinė. Su maisto grandinė yra net speciali darbo grupė, kuri nagrinėja šiuos klausimus. Taigi būtų gerai e, dirbti konstruktyviau ir mes pasistengsime pateikti konstruktyvių pakeitimų, kad e, paminėtume tai, ko mums pavyko pasiekti pasta, ankstesniais metais, kalbant apie konkurencingumo politiką. Ačiū. Dėkoju toliau, ponė Intvelt. Pirmininkė, noriu pirmiausia padėkoti ir pasveikinti pranešėją. Matau, kad galima įsitikinti, kad ir e, jis, ir aš, kaip praėjusiu metu pranešėja, dainuojame iš tų pačių natų, tačiau be detalių norėčiau bendrai pakomentuoti. Man atrodo, kad identiškai diskutavome ir praeitais metais, turbūt ir dar prieš metus, ir dar prieš metus, ir dar prieš metus. Ir mes, aišku, mums patinka kartuoti tą patį, tačiau vienas svarbiausių praėjusių metų pranešimo aspektų buvo tai, kad norėjome, kad komisija atsižvelgtų į tai, ką parlamentas jam, jai sako. Mes Uždavėme komisijai konkrečių klausimų, prašėme ataskaitų ir analizės ir negavome jokio atsakymo. Aišku, aš pritariu komisijos, komisaro bendradarbiavimo dvasę, tačiau norėčiau kažkokių tai pamatyti veiksmų. Jeigu parlamentas prašo atsakymų, tai turėtume juos gauti. Jeigu komisija nenori pateikti atsakymų, tai turėtų taip ir pasakyti. Tada galėsime eiti visi namo arba išgerti kavos, ar dar ką nors smagaus nuveikti. Manau, kad komisija turi suprasti vieną dalyką. Europos Sąjunga keičiasi, daugelėje sričių e, dabar sprendimai priimami kitaip negu anksčiau. Kodėl taip yra? Todėl, kad norime, kad Europos Sąjungos sprendimai turėtų demokratinį legitimumą. Aš nediskutuoju apie tai, kad reikėtų keisti konkurencijos politiką, tačiau komisija turėtų atsižvelgti į tiesiogiai išrinktos institucijos pareiškimus. Dabar dėl detalių, dėl valstybės paramos. Kaip tas pats, ką sakiau pernai, daugeliu sektorių buvo suteikta didžiulė valstybės parama. Daugelį metų komisijai pavyko mažinti ta valstybės arvan, tačiau ji dabar padidėjo. Ir mes norime žinoti, ar veiksmingai išleidžiami e, mokesčių mokėtojų pinigai, o dabar mes gauname tik tai ataskaitas apie tai, kokie sprendimai priimami kokiais atvejais, tačiau neturime jokių ataskaitų apie tų sprendimų poveikį rinkai, konkurencijai. Pavyzdžiui, klausėme, prašėme ataskaitos apie poveikį valstybės paramos ekologiškam ekonomikos atsigavimui. Ar pasiekėme jį, ar tiesiog išvaistėme šimtus milijonų eurų. Ar tai nėra e, pateisinamas klausimas, kodėl komisija neatsako? Sektorių tyrimai. Komisija draugiškai šypsosi ir visiškai nieko neatsako į mūsų prašymus daryti tyrimus sektorių atvejais. Kodėl mes negauname to atsakymą? Jeigu komisija to nenori daryti, tegul taip ir pasako. Ir pagaliau dėl kovos su monopolijomis. Praėjusiu metu ataskaitoje mes prašėme pateikti visapusišką komunikatą ar pasiūlymų iš Europos komisijos apie nuobaudas, ne tik apie nuobaudas, bet ir apie kitus veiksmi, veiksmi, veiksnius ir elementus kovos su monopolijomis srityje. Ir tie, Ir man atrodo, mes apie tai dar diskutuosime plenarinėje sesijoje. Ar negeriau būtų atvirkščiai, kad komisija pateiktų komunikatą, kažkokį dokumentą ar pasiūlymus, kad turėtume pagrindą diskusijams. Taigi trumpai, pirmininkė, manau, kad galima kalbėti, balsuoti, teikti pakeitimus ir galiausiai pateikti Europos parlamento poziciją, tačiau svarbiausia yra tai, ar komisija klausosi Jeigu ne, tai aš norėčiau iš jos tai ir išgirsti. Ačiū. Eh, Dėkoju, Sofija. pritariu viskam, ką pasakė pranešėjas. Ispanijos filosofai sako, kad nepateisintos pastangos iššaukia melancholiją, taigi mes visi tampame melancholiški. Prašau pranešėjau. Ačiū pirmininkė už galimybę sureaguoti į pastabas. Aš pritariu tam, kad turime vertinti mažų ir vidutinių įmonių padėtį. Taip pat reikia pastebėti, kad paslaugų direktyva yra labai svarbus veiksnys šiame kontekste, nes mažos ir vienotinės įmonės turi pasinaudoti galimybę veikti tarp valstybinių mastų ir netinkamas direktyvos įgyvendimas, tinkamas įgyvendimas yra labai svarbus vidaus rinkojais komitetui. Nuo baudos energetikos rinka, aš sutinku, kad e, už energiją mokama per daug dėl to, kad nėra europinės rinkos arba ji neveikia, aš tam pritariu. Aš taip pat e, tikiuosi sulaukti ponos Sančias e, pasiūlymo dėl kainų evoliucijos tyrimo maisto sektorijoje. Mums reikia, mums reikia daugiau informacijos, kad galėtume apsaugoti vartotojus, nes kažkaip pas, aš sakiau, e, vartotojai moka du kartus jie moka už žemės ūkio politiką ir už didelės maisto kainas. Tai yra kažkas negerai. E, Dėkuoju poniai e, Intvelt, kad jį bando nugriauti tą dramblio kaulo bokštą konkurencijos generalinėme direktorate. Aš taip pat patyriau, kad konkurencija yra kažkokia šventa karvė. Komisarai kiti komisarai nesikiša į tai, ką daro konkurencijos komisijos narys. Paprastai konkurencijos, e, jeigu konkurencijos komisaras sutarė su komisijos pirmininku, tai viskas. Niekas daugiau nieko negali padaryti. Taigi įsibrauti į tą bokštą yra labai svarbu, nes aš manau, kad dabartinė konkurencijos politika netitinka to, kas vyksta pasaulyje. Ji nesusijusi, atsiribojusi. Tai yra koncepcija, kuri tarsi funkcionuoja autonomiškai, neatsižvelgiant į tai, kas vyksta visame pasaulyje, ypač neatsižvelgiant į pausaminės tendencijas. Manau, kad konkurencijos e, politika šiuo metu mažina e, skaldo Europos bendrovės, kurios negalės konkuruoti pasauliniu mastu. Taigi reikia visapusiškai pažvelgti ir padiskutuoti apie tai. Reikia mato šiame komitete, parlamente, kokiu, kaip būtų galima tą Tramblio kaulo bokštą atverti, ko nepavyko daryti, padaryti labai e, ilgai. Ačiū, ponė pirmininkė, aš laukiu diskusijos e, per plenarinę sesiją kitą savaitę. Mes tikrai aktyviai dalyvausime joje. Dėkoju, žodžio taip pat paprašė ir komisija, kadangi dar turime laiko, tai prašau, galite pasisakyti. Um. Labai ačiū. Dėkoju pranešėjai už e, pranešimo projektą, kuris yra labai išsamus, kalba apie svarbus dalykus. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į tą bendrąjį prašymą, kuris patiktas komisijai, kad komisija neatsako į parlamento rekomendacijas ar nereaguoja į jas. Aš turiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų sveikiname, kad balsavimas dėl rezoliucijos, dėl komisijos ataskaitos buvo pankstintas, tai leis mums į jį atsižvelgti, kai turėsime paskelbti metinę ataskaitą kitais metais. Tai yra jau pozityvu, tai leis mums tinkamai sureaguoti į jūsų prašymą. Dėl specifinių problemų, kurios buvo čia išsakytos dėl praėjusių metų rezoliucijos, turiu pasakyti, kad mes detaliai atsakėme parlamentui, pateikėme detalų atsakymą ekonomikos komiteto pirmininkui ir gerbiamai parlamento nariai, kuri pateikė konkretų prašymą. Reikia tai pripažinti. Apskritai dėl pranešimo turinio, žinoma, mes džiaugiamės kad išreiškiama apskritai parama konkurencijos politikai. Mes atsižvelgiame į tai, kad didelė pranešimo dalis kont, e, pabrėžia valstybės kont, paramos kontrolę, kovos monopolijomis. Kaip visi sakė, čia konkurencijos politika yra būtina priemonė užtikrinant vienodas žaidimo sąlygas taip pat ir su partneriais pasauliniu lygmeniu. Šią prasme, dėl laikinų taisyklių valstybės paramai ir nerimo, kad galbūt tas laikinumas nebus toks laikinas, norėčiau pabrėžti, kad e, šis laikinas mechanizmas turėtų baigtis e, šiemet. Tačiau komisija vis dar vis dėlto panalizuos visą informaciją apie poveikį ir šiuo metu mes peržiūrime visus atsakymus, kuriuos mes gavome per konsultacijas, išanalizuosime tuos atsakymus atidžiai. Tačiau, kaip priminėte, kitą savaitę, vas, spalio penktą dieną, vicepirmininkas Almūnė atvyks į parlamentą ir atsakys jūsų visus klausimus šią temą. Taip pat leiskite pakalbėti apie nuomonės išreikštas dėl kovos su monopolijomis ir susijungimais ir ypač apie baudas. Noriu pabrėžti, kad baudos taikomos laikantis viešų interesų, siekiant užtikrinti, kad būtų atgrasoma nuo monopolinios veiklos. Tai Šis dalykas yra nepriklausomas nuo ES biudžeto. Baudos nėra naudojamos biudžetui finansuoti. Taip jos pakliūna į biudžetą, bet jos po to gražinamos valstybėms narėms priklausomai pagal jų įmokas į biudžetą. Šią prasme baudos yra neutralios biudžeto prasme. Mes, aišku, atsižvelgėme į jūsų įvairius pasiūlymus dėl MVI svarbos ir konkurencijos politikos taikymo, taip pat įvairias pastabas dėl maisto sektoriaus. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką dėl energetikos, kur pranešėjas e, išreiškė nepasitenkinimą, taip pat ir kiti čia kalbėjusiai buvo nepatenkinti situaciją valstybės narėse. Komisija E, buvo ir bus labai aktyvi taikydama konkurencijos taisyklės šioje srityje. Jeigu piknaudžiaujama dominuojančia pozicija energetikos sektorijoje, pavyzdžiui, elektros ar dujų sektoriuose. Dėl efektyvios konkurencijos šioje srityje didės tiekimo saugumas, bus mažinamas poveikis aplinkai, daugiau naujovių ir energija bus tiekama namų ūkiams ir verslui konkurencingomis kainomis. Mes savo veiklą šią prasme tęsime toliau. Ačiū. Thank you very much. Sophie. Yes, thank you, Chair. Dėkoju. The... Sofija, ačiū pirmininkė. Jūs trumpai minėjote, kad, jūs, kad komisija asmeniškai atsakė raštu pranešėjui, tai yra man. Aš negavau tokio raštiško atsakymo. Uh, bet tik tai po kelių mėnesių aš radau žinę, kur buvo apibendrinta komisijos pozicija. Bet tai ne tas pats kaip politikos veiksmingumo analizė. Galbūt tai jums yra revoliucinga ir nauja savoka, bet jei bandai vertinti, išanalizuoti politiką, juk bandai iš, išmatuoti jos poveikį. Mes nebandome e, įvertinti milijardų eurų teikiamos valstybės pagalbos poveikio. Kodėl negalima to padaryti, svarstant šį, šią laikinąją pagalbos priemonę? Kodėl jūs neparengėte studijos, kuri įvertintų valstybės pagalbos poveikį? Ar, tai yra, ar tos lėšos padėjo pasiekti iškeltų tikslų? Mes pateikėme keletą pasiūlymų, kokiuose konkrečiuose srityse pageidaujama komisijos studijų. Antras konkretus klausimas, į kurį negalima atsakyti taip arba ne, buvo štai koks. Ar bus e, e bandoma renkti informaciją apie atskirus sektorius, reaguojant į sektorių prašymus? Concerning the impact. Komisijos atstovė. Dėl politikos poveikio. Kaip žinote, komisija visais atvejais privalo pateikti poveikio vertinimą prieš pradėdama, mm, prieš teikdama naujo teisės akto pasiūlymą. Ir tai ypač akcentavo komisijos pirmininkas Baroso, Taip pat reikia, mums reikia parengti savo vykdomos politikos vertinimą. Iš tikrųjų, praeitie konkurencijos politika uh, kalbant apie jos įgyvendinimo užtikrinimą. Na, mes šioje srityje nebuvome pratę renkti tokių vertinimų, bet jūs pastebėsite, jeigu pažvelgsite į mūsų naujausias gairias, horizontaliasias gairias, jose yra poveikio vertinimas ir tai bus taikoma mūsų gairiams, kurias renksime ateityje, taip pat ir dėl valstybės pagalbos. Būtent todėl, kai e, vertinsime galimą poveikį, e, E, bandysime įvertinti ir ko pasiekėme tą politiką. Mes turėsime ne tik vertinti konkurencijos politikos poveikį ir ne tik valstybės pagalbos kontekste, bet ir takant kitas priemonės. Mes tai darysime, ne tik dėl to, kad e, Jūs prašote mūsų to daryti, nes tai svarbu skaidrumo ir atskaitingumo vardan, bei taip pat siekiant užtikrinti, kad mūsų vykdoma politika būtų veiksminga. Kalbant apie atskirus sektorius ir dokumentus apie atskirus sektorius, šį sprendimą šiandien šiuo klausimu priims e, ponas Almunija. El ponente quiere hacer alguna observación final. Do you want to make an... Pranešėjas nori išsakyti, gal, galutin... Pranešėjas nori išsakyti galtinius pastebėjimus. Pirmininkė, man atrodo, reikia klausimo, kuris bus kitą savaitę šiuo klausimu, nes ten galėsime uh, pabandyti iš, ištraukti atsakymus iš, už konkurenciją atsakingo komisijos nario. Vienas iš kolegų pajokavo kad ankstesnė komisarė Nelikrius atsakinga už konkurenciją padarė viską, darė viską, ką, komis, ką direktoratas jai liepdavo daryti. Uh, Aš tikiuosi, kad dabartinis komisijos narys atsakingas konkurencija elgsis kitaip, kitaip, nes jeigu jis tik tai skaitys direktorato parengtus raštus, tai viską valdys biurokratija, visa konkurencijos politika mm, praras bet kokį ryšį su realiu pasauliu. Būtent todėl rengiamas klausimas kitą savaitę ir tikiuosi, kad jis bus naudingas. Gracias, señor Epkins. Con esto damos eh, por cerrado. Dėkoju, ponė Epik. Ir baigiame diskusijas šią temą. E, galioja toks tvarkaraštis. Iki spalio 7 dienos 17 valandos galima pateikti pakeitimus. Diskusija dėl pakeitimų vyks spalio 26. Komitete balsuosime lapkričio 30 dieną ši tema plenarinėje sesijoje bus nagrinėjama gruodžio mėnesį. Ar pranešėjas su tuo sutinka, tai tuomet gerai. Ar kas nors turi dar kokių kitų klausimų, kuriuos norėtumėte iškelti, matau, kad ne, tai tuomet baigiame posėdį. Pasimatysime pirmadienį spalio 4 dieną 15 val. Ačiū.